84 straipsnio procedūra. Aš nežinau, ar visi žinote, apie ką čia kalbama. 84 ar 96 straipsnis reiškia, kad iš konkreti valstybė negauna e, pagalbos vystimuisi, nes ten, pavyzdžiui, perversmas įvyko. Mauritanijoje problema tokia buvo, bandoma jas spręsti vykome vizito į šią šalį, tačiau ilgą laiką ten e, problemas buvo labai aktualios ir valstybė vis dar taikomas 96 straipsnis, bet po truputį yra grįžtama link demokratijos. Taigi aplinka tapo daug geresnė, bet tai yra taip pat politinės sistemos demokratinio susiskaldinimo ir apskritai bendro silpnumo požymis. Nepamirškime e, milžiniško skurdo, didelio turto paskirstimo netolygumo, nėra socialinės anglaudos, yra skirtumas didelis tarp juodųjų ir baltųjų visuomenių grupių. Taip pat vyksta e, tautos formavimosi konfliktai, e, žmonės tiesiog e, bando sukurti savo naciją ir ginčiai vyksta dėl ateities. Vieni kalba, kad reikia islam, islamo valstybės, kiti kitaip mano. Regime, kaip eina tikra atskiriamųjų riba tarp skirtingų grupuočių ir tai taip pat nulėmė tam tikrą neligybę. Tam tikros visuomenės grupės turi vis universitetinį išsilavinimą, bet e, dėje negali jokios viešosios tarnybos užimti dėl savo pavardės, dėl savo šeimos, darbų ir taip toliau. Visa tai rodo, kad valstybė yra pažeidžiama. Viso to mes negalime išvengti politinėse diskusijose. Reikia tą pripažinti, kad tai sukelia problemas, atitinkamai būtina jas spręsti. Ir kaip ponas Kerkhofe pažymėjo, viso to, visas tas atsiranda, visa ta situacija atsiranda ir dėl milžiniško saugumo trūkumo. Ten gali netrukdoma veikti e, teroristinės grupuotės ar e, didesnio, mažesnio masto, jos gali gauti logistinę pagalbą, gali funkcionuoti beveik netrukdomai. Ir e, Akivaizdu, kad jų ten yra daug, nors komisijos pareigūnai, manau, tikrai ne viską žino. Taigi tokios problemos yra Mauretanijoje. Malis, Torego problema ir Malio pajėgų nebėra Tuoregų kontroliuojamuose teritorijose po 90 metų susitarimo E, atskiros e, šalies dalis buvo paliktos tuoregų savivaldai ir malio pajėgų ten kaip jau nėra. Tai reiškia, kad tuose tuoregų vietovėse akme sugebėjo įsitvirtinti ir užmėgsti ryšius su tam tikromis tuoregų bendruomenės dalimis. Dabar atsiranda problema, kaipgi tuos ryšius reiktų sutraukyti. Ir kaip e, sukurti ryšį tarp tuoregų ir vyriausybės, nes nėra jokios, e, jokių socialinių ryšių, jokių tarpusavio sąsajų. Ir e, tokia situacija, žinoma, pasinaudoja blogu norintis žmonės. E, taip pat reiktų pažymėti, kad regione e, egzistuoja keletas e, nemažai žmonių, buvusių kovotojų, kurie negali įsilieti į visuomenės gyvenimą ir jie pamato, kad labai lengva pinigų užsidirbti, pavyzdžiui, saugant narkotikų konvojų ar panašiais veiksmais. Taigi, juodoji rinka formuojasi, organizuotas nusikalstamumas auga ir e, ši juodoji rinka yra įsitvirtinusi, tai e, sukelia mm, ekonominius netolygumus, pajamų milžiniškus skirtumus, apskritai varžo patį regiono vystimasi. Teisingai buvo pažymėta, kad kaip galima teikti e, vystimosi pagalbą, jeigu situacija yra labai nestabili, jeigu darbuotojai gali būti pagrupti kiti. Žinome, kad panaši situacija yra Afganistane ir Somalija, bet taip pat ir čia problemų yra labai daug. Taigi tokia yra didžioji Saharos problema. Todėl tikrai Sahara nėra pati geriausia vieta vykti atostogauti. Tai yra dėl saugumo priežasčių, dėl akmi veiklos bei be abejo dėl vietos gyventojų banditizmo. Šis banditizmas nėra nekaip susijęs su uh, didžiaisiais narkotikų kontrabandininkais. Tai yra tiesiog uh, veiksmai, kuriais užsiema e, vietos gyventojai, pagrobė vieną ar kitą darbuotojoje ar panašiai. Ponas Dekirkov kalbėjo apie būtinybę keisti situaciją, taip pat apie ryšį su Nigeriu. Toliau trečioji valstybė Nigeris. Ten mes stebime kiek kitokią situaciją regime, kad ten saugumo pajėgos yra e, stipresnės nei Malyje. Taip pat Nigerio vyriausybė sulaukė daugiau visuomenės paramos. Tai reiškia, kad akmi e, grupelės yra aptinkamos bei išaiškinamos. Tas jau vyksta. Tačiau kitaip nei Malija ir Mauritanijoje kur šiai problemai neskiriame tiek daug dėmesio. Nigerija kariuomenė sugeba e, greitai reaguoti. Be to, Nigeris yra ta valstybė, kuri palaiko geriausius santykius su regiono valstybėmis, kaip kad Maliu, Mauritanija, Alžyru. Manyčiau, kad ši valstybė gali užimti svarbu vaidmenį imantis regioninio sprendimo. Taigi, Žilis puikiai išvardino įvardino situaciją, kaip vyksta koordinaciniai darbai tarp valstybių, kaip mes bendradarbiavime su šiomis valstybėmis. Aišku, kad bendra saugumo situacija yra tikrai prasta. Be to, neretai ES negali nieko padaryti, kadangi uh, E, daug kas patenka valstybių narių kompetencija. Aišku, tuos veiksmus gal reiktų geriau koordinuoti, kadangi valstybės narės ten aktyviai veikia. Toliau geresnis valdymas, e, pagalba vystimuisi, kaipgi tą problemą išspręsti, kai nėra saugumo. Taigi turime išsiaiškinti, kaip mes galime tokią situaciją pritaikyti pakeistus instrumentus. Negalime spręsti problemų, kaip kad buvo daroma su tuo regais, kaip kad buvo sprendžiamos problemos Mauritanijoje. Jei mes norime padėti valstybėms narėms, atsiprašau, valstybėms spręsti problemas, reikia e, kažką naujo sugalvoti, kadangi nėra policijos pajėgų, tai jėga nieko neįspręsime, reikia bandyti sutaikyti, ieškoti kompromiso. Manyčiau, kad savo kalbą aš e, nušviečiau bendrą situaciją. Dėkui. Madame Rutschrom-Rün. Merci beaucoup. Ačiū, ponia Rutschrom-Rün. Pour l'invitation et avec votre permission, j'ai. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš irgi pasirengiau savo, parengiau savo kalbą angliškai ir norėčiau padėkoti rengėjams už tai, kad pakvietėte Junktinių tautų kovos terorizmų padalinį dalyvauti šiame susitikime. Na ir pat, iš pat pradžio norėčiau paaiškinti, jog pristatysiu Sahelio regiono problemas mūsų departamento darbo pagrindu. Jo tikslas padėti valstybėms narėms e, kovoti su terorizmu tame regione. Na ir susitarsiu ties tam tikrais iššūkiais, kuriuos mes išvelgiame kartu su regiono valstybėmis. Ir tai yra tie iššūkiai, e, kuriuos sprendžiant tos valstybės kreipiasi į mus ir prašo paga techninės pagalbos. Na ir tie, kurie nėra susipažinę su mūsų tarnyba, kovos terorizmo padaliniu, mes teikiame val paramą valstybėms narėms, norėčiau trumpai papasakoti. Bandom 16 bendrai 16 bendrąją priemonę įdėkti ir gerina, padedame valstybėms narėms, kuriant gebėjimus, kad būtų galima įgyvendinti tas priemonės. Esame atliekę, atlikę tos, tos darbus 160 aštuonioje valstybėje. Ir tai yra visos valstybės Sahelio regione ir e, Šiaurės Afrikos regiono valstybės. Abu ankstesni kalbėtojai akcentavo saugumo problemas. Ir tai, kad reikia laikytis integruoto požiūrio, aš išsameu gal nesigilinsiu į saugumo grėsmės kaip po tokias, kaip jas apibriežti, bet labiau pabrėšiu tai, kad e, iš Junktinių tautų narkotikų kontrolės ir nusikaltumo prevencijos biuro požiūrio labai svarbu yra galvoti apie įstatymą viršenybę paremtos teisinės sistemos įtvirtinimą ir visų komponentų, patikimų komponentų stiprinimą. Taigi pajėgumų stiprinimas iš mūsų požiūrio taško, tai būtų e, teisės aktų peržiūra, teisė, e, teisės saugos struktūrų stiprinimas veiksmas, teismų, teisės saugos tarnybų darbas, kovoje su korupcija, taip pat svarbos, svarbios pastangos jungtinių tautų narkotikų kontrolės nusikaltumų prevencijos biuro mandatas tikrai leidžia mums e, imtis veiklos tose srityse, kai eina kalba apie um, terorizmo prevencijos e, padalinio veiklą. Aišku, kad tai yra labai svarbu, integruota požiūrį gyveninama. Šis padalinys yra įsikūręs vienoje, bet mes taip pat pasiremėme 25 mm, padalinių, kurie išdėsti po visas valstybės pajėgumais, ypač Dakaro, taip pat, kuris konkrečiai dirba su Sahelio regionu. Taip pat iš šio jungtinio jungtinių tautų biuro požiūrio taško mes labai um, siekiame, kad integruotas požiūris apimtų visą darbo atvarkę, vis tai yra jungtinių tautų bendrasis požiūris. Jungtinių tautų sistema iš tikrųjų labai panašiai dirba šiais klausimais, kaip ir du ankstesni kalbėtojai pasakojo. Tai reiškia, kad rimta, rimti nusikaltimai ir terorizmas tame tarpe iš tikrųjų kenkia valstybių socialiniam ekonominiam išsivysimui. Terorizmas konkrečiai um, užkerta kelią investicijoms, verslo plėtrai, turizmui ir tai yra labai rimtas trukdis uh, valstybės raidai. Iš savo požio taško mes taip pat analizuojame piliečių pagrindinį pagrindinės teises, mūsų mandatas leidžia tai daryti, tai yra judėjimo laisvė, prieiga prie užimtumo ir švietimo galimybių, visos tos teisės yra, aišku, terorizmo labai sumenkinamos, suvaržomos. Šiame regione, e, Sahelio regione, kaip jau girdėjome e, kolegų paaiškinimą, kokios yra grėsmė saugumui jungtinių tautų narkotikų kontrolės nusikaltamumo prevencijos biuro požiūris integruotas toks pat, kad e, tarp terorizmo ir kitų nusikalstamų grupuočių tame regione yra labai aiškus ryšiai ir aišku, čia eina kalba ir apie narkotikų priekybą, priekybą ginklais. Čia akivaizdu, jog būtina padėti toms regiono valstybėms integruotai spręsti šios klausimus. Iš mūsų požiūrio taško aš noriu sutelkti dėmesį į keturis aiškius tokius iššūkius, kurie buvo apibriežti kartu su mumis ir norėčiau panalizuoti, ko reikėtų sprendžiant tuos iššūkius ir kaip mes prisėdam prie pagalbos teikimo toms valstybėms, kas jos galėtų geriau įveikti tuos iššūkius. Visų pirma, tai būtų mokymai, labai platus, visapusiški išsamus mokymai vietoje, vis visiems e, e, baudžiamojo teisingumo e, sistemos tarnautams kovoti su terorizmu. Sahelio regione labai mažai teisėjų ar prokurorų turi reikiamą techninį parengimą dirbti su tokiais sudėtingais nusikaltimais, kai eina kalba apie finansinius, tarptautinius nusikaltimus susijusius su terorizmu. Visa tai yra labai sudėtinga. Baudžiamosios baudžiamosiose sistemose, tuose valstybėse iš viso yra mažai specializacijos. Tai reiškia, kad teisėjai ir prokurorai gali bet kuriame teisme dirbti, bet su bet kokiu nusikaltimu jie tiesiog kokį gavo, kokią gavo bylą su tokia ir turi dirbti. Kita vertus yra labai didelė apie uh, didelį rotaciją, apsikei, labai keičiasi teisėjai ir prokurorai, labai retai jie ilgiau dirba viename teisme. Konkrečiai tai reiškia, kad viena vertus reikia toms valstybėms padėti uh, pasirenkti tikrai pakankamą skaičių teisėjų ir prokurorų, kurie būtų specializuoti, kurie turėtų bent jau minimumą specifinių žinių, kad būtų pakankamai būtent tos ryties praktikų, kurie galėtų tą darbą dirbti. Ir čia mes dirbame su ypač su Maliu, Nigeriju, Mauritaniu Mauritanija, Burkina Faso, su keturiomis Sahelio valstybėmis toje srityje ir būtent su tų valstybių teisėjų, teisės saugos tarnybų mokymo institutais, kad būtų galima užtikrinti mūsų veiklos ilgalaikiškumą. Taip pat galvojame, jog reikia vis, į, į, parengti uh, mokytojų, mokytojų rengimo, visapusiško mokymo programas, kad jau apmokyti tai, tos ryties specialistai po to galėtų toliau patys jau mokyti tos šalies teisėjus ir prokurorus. Tai yra toks požiūris, kurio mes uh, norėtumėm matyti plėtojimą visame regione, kad, būtų, kad iš tikrųjų finansavimo kaip ir būtų, bet labai svarbu būtent sukoncentruoti tas pastangas. Dabar mes e, bent jau tą darome keturiose valstybėse. Mes turime būtent mokytojų mokymo programų jau nemažai ir, ir pirmosios jau šių metų pabaigoje bus užbaigtas. Antrasis iššūkis buvo tas, ką mm, ir du ankstesni kalbėtojai jau pabrėžė, tai yra iššūkis e, susijęs su tarptautiniu ir regioniniu bendradarbiavimu, kurį būtina stiprinti. Pagal savo mandatą ir remdamėsi savo požiūrio tašku mes ypatingą dėmesį sutelkėme į bendradarbiavimą mm, teismų, teisės saugos bendradarbiavimui tą itin pabrėžė ir du ankstesni kalbėtojai, tai labai svarbu šiam regionui. Ir čia mes matome pakankamai pažangos ir aiškios e, valios iš tų valstybių stiprinti bendradarbiavimą būtent šiais klausimais. Šių ket, mano minėtų keturių valstybių prašymų mes nesidėjai įdėgėme teismų bendarbiavimo platformą Bamako birželio mėnesį, kad būtent šios valstybės galėtų bendarbiauti teismų srityje, kiek tai susijęs su terorizmu, bet taip pat, aišku, tai naudinga ir kitų rimtų nusikaltimų srityje. Taigi, tokiu būdu buvo įsteigta platforma ir tos valstybės e, įsteigė tokius e, štabus e, teisiniai pagalbai teikti. Ir teikiame pagalbą valstybėms, labai praktinę pagalbą, rengiame tokius e, vadovus, techninio pobūdžio vadovus ir e, kad būtų galima veiksmingai įsitraukti į tą e, bendradarbiavimą. Jau eilę metų padedame valstybėms narėms per įvairias pagalbos priemonės, stiprinant bendradarbiavimą kovoje su nusikalstamumu. Na ir ši platforma buvo sukurta, remiantis labai pozityvę patirtimi, kurios įgyjome iš ankstesnės platformos, kurią buvome įsteigę ir padėjome valstybėms narėms, kai buvo įsteigta Indijos vandenino komisija. Na ir tokiu būdu valstybėms padėjome išspręsti 30 bylų dėl ekstradicijos ir abipusės e, teisinės pagalbos. Taigi e, ta platforma pasirodė kaip labai e, naudinga praktinė priemonė didinant bendradarbiavimą. Dar viena pridėtinė vertė yra tai, kad tos platformos leidžia kurti tolesnius gebėjimus, nustatyti tų gebėjimų poreikius. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad tos valstybės, kurios pareikalavo ir paprašė, kad būtų sukurta Sahelio regiono platforma, e, platforma, kur, prie kurios galėtų prisijungti ir kitos regiono valstybės šalia tų, kurios e, paprašė tokios platformos. Na ir dar vienas iššūkis, kurį norėčiau akcentuoti, yra reikalinga kurti ekspertinės žinias, patirtį tam tikrose teminiuose, e, sprendžiant tam tikras teminės problemas ir, aišku, reikia suvokti, kad teroristų e, grėsmė yra labai kompleksiško pobūdžio e, susijusi su įvairiais e, e, metodais, kad ta tas terorizmas nuolatos keičiasi ir pasirenkamos vis naujos aukos ir, ir taip toliau. Taigi dėl to valstybės turi sukurti specializuotas ekspertinės žinias, sukaupti patirties įvairiose srityse. Ir aš tris sritis norėčiau išskirti, kurios yra ypatingai aktualios. Pirmiausia, tai yra jūrų terorizmas. Panašu, kad tai yra vis didesnė grėsmė Gvinėjos įlankoje. Ir mūsų departamentas yra su, sukūręs nemažai patirties sukaupęs ir taip pat e, kovoje su piratavimu. Na ir le, remiantis bendrų pagrindų ir įvairiomis priemonėmis mūsų, mūsų biuras dirba šioje srityje labai aktyviai bendradarbiaudama su kitomis, kitais veikėjas, tarptautinė jūro organizacija, taip pat saugumo tarybos atitinkamų direktoratų. Na ir brželio mėnesį, pavyzdžiui, mes surengėme regioninį ekspertų susitikimą Vidurio Afrikos valstybėms. Ir mes tiesiog suvokėme, kad tose valstybėse tam tikri teisiniai instrumentai yra beveik neratifikuoti ir trūksta nacionalinių specializuotų žinių tose valstybėse ir kad reikalingos pakrančių valstybių tokios bendradarbiavimo platformos. Na ir dabar panašus toks antrasis susitikimas bus surinktas, įtraukiant ir vakarų Afrikos valstybės ir Sahelio regioną. Dar, viena, dar vienas teminis iššūkis yra susijęs su terorizmo finansavimu. Uh, Tai yra vėlgi tas rytis, kurią stebime labai atidžiai, kartu su regiono valstybėmis teikiame specializuotus mokymus. Regionė, regionė seminaras buvo surinktas kovo mėnesį Dakare, vakarų Afrikos stebėsenos sąjungos nariams ir mes toms valstybėms nuolatos padedame. Taip pat mes bendradarbiavome su ECOVAS specializuota organizacija, taip pat kitais partneriais, Tartautinio valiutos fondu. Ir iš ties tai yra tas rytis, kur, kur bendradarbiavimo patirtis yra labai pozityvi. Na ir dar norėčiau paminėti branduolinį terorizmą. Tai taipogi yra grėsmė šioje, šiame regione yra Afrikos valstybių, kurios turi brandolinių išteklių ir gali tapti teroristinių išpolių aukomis, taikiniais. Brandolinis terorizmas yra labai sudėtingas rytis iš teisinės perspektyvos, kadangi įvairios tarptautinės, e, tarptautinės teisės organizacijos saveikauja ir reikalinga ekspertinė informacija, žinios tam, kad būtų galima tas bylas tinkamai svarstyti. Na ir šiame kontekste dar norėčiau paminėti, kad norint teikti mokymus, renkti mokymus, mūsų terorizmo, kovos terorizmu tarnyba jungtinėse tautose nu, naudojasi novatoriškais mokymo metodais, mokymu internetu, taip pat kompiuteriniais kursais. Ta ketiname daryti ir Sahelio regiono valstybėms, valstybėse ir šį mėnesį pradėsime virtualaus mokymo planą. Na ir tie, kurie jau yra dalyvavę mūsų mokymuose, galės uh, toliau tęsti e, kursus virtualioje erdvėje ir tokiu būdu mes sustiprinsime toliau tą bendradarbiavimą šioje srityje. Na ir dar vienas iššūkis, kurį norėčiau paminėti, apie tai kalbėjo ir ankstesni kolegos, tai yra labai glau, yra glaudus ryšys tarp e, terorizmo ir kitų saugimo, saugimo iššūkių. Narkotikai, e, priekyba žmonėmis, šaunamieji ginklai, ginklų platinimas, kita nelegali veikla. Tie dalykai per pastarosius keletą mėnesių buvo nuolatos akcentuojami mūsų departamento regioniuose biuruose Afrikos valstybėse kur vyksta nuoseklus integruotas e, programavimas Na ir terorizmo, prevenci, terorizmo prevencijos biuro darbas yra integrali, neatskiriama dalis. Mes praeitais metais Las Palmoje surengėme susitikimą ECOVAS narėms ir mes e, kreipėmės į SBO, kur, kad būtų kuriamos e, regionės sinergijos kovojant su tarptautiniu nusikalstamumu ir terorizmu. Uh, per tam tikras teisinės priemonės, teismų bendradarbiavimą ir panašiai. Taigi tai yra nuoseklus požiūris, kurio mes laikomės departamente. Ir kovos su terorizmu biuras dabar ketina decentralizuoti programavimą ir vykdymo darbus, labiau atsižvelgiant į vietos problemas, vietos poreikius tarptautiniu regioniu mastu. Tose regioninėse programuose yra ir nacionalinės integruotos programos kuriamos ir norėčiau paminėti, kad pirmoji programa buvo sukurta Maliui. Terorizmo prevencijos darbai yra tos programos labai svarbi dalis. Ir kitoms šalims taip pat rinksime tokias programas. Na ir pabaigai dar norėčiau pasakyti, kad minėjau partnerystės, kurias e, užmesgame su įvairiais veikėjais, kad galėtumėme gerai išspręsti nusikaltimus, nusikaltelių tinklus ir dirbame ir su regioniniais, ir su subregioniniais veikėjais, ir taip pat tarptautiniais partneriais e, tame regione iš tarptautinių organizacijų, Interpolas, kitos organizacijos yra įtrauktos į mūsų darbus. Taip pat va, Afrikos vakarų kranto iniciatyva. Mūsų biuras sukūrė tą iniciatyvą su kitais partneriais taip pat. Ryšių atitinkama tarnyba buvo įsteigta. Taigi mes manome, kad tik tokiu būdu būtų galima stiprinti tas partnerystės. Na ir žinoma, partnerystės su partnerystės Europos institucijomis, valstybėmis narėmis yra mums labai svarbios. Čia jau anksčiau buvo pasakyta, kad ES labai aktyviai veikia šiame regione su įvairiomis valstybėmis narėmis. E, ir mes e, nuolatos palaikome ryšius su tomis organizacijomis, kurios yra įsisteigusios regione. Ir e, tikimės, kad tie ryšiai suaktyvės dar labiau ateityje. Taigi Dėkoju už galimybę pasisakyti šiandieną. Ir tikiuosi, kad tai yra žingsnis toliau stiprinant mūsų bendradarbiavimą Sahelio regione. Ačiū labai. Ačiū. Dėkoju visiems trims prelegentams už pasisakymus. Pristatant problemos sudėtingumą, kompleksiškumą, tų reiškinių sudėtingumą ir štai, kad pakomentavo tuos klausimus. Na, aš norėčiau ponui Dekerkov pasakyti, kad ideologinė prasme nėra jokių prioritetų šioje srityje. Mes visi puikiai suprantame, kokia kompleksiška yra ši problema ir tai yra susijęs su vystimosi politika be jokios abejonės ir tai yra mums prioritetas. Na ir aš tikiuosi, kad mūsų diskusijos bus vaisingos e, šiais klausimais. Komisija yra atsakinga už vystimosi politiką daugiau ir, e, aišku, geriau išmano tuos e, ryšius. Na ir taip pat svarbu, kad suvokti, kad tai yra globali problema. Ir labai sunku suvokti, kur prasideda ta grėsmė ir kur jį baigėsi, kadangi, aišku, branduolinė Brandolinis terorizmas, tarkim, yra didžiulė problema, ypatingai tose valstybėse, kurios gamina uran, uraną. Taigi tai yra įvairių, įvairus labai didžiulis pavojų spektras tame regione. Na ir taip pat yra kitų sunkumų, kalbant apie nusikalstamumą, terorizmą kita problema yra tai, kiek tos valstybės yra suverenios ir kiek jos sugeba tvarkytis. Yra ir kultūrinių gilių problemų. Pavyzdžiui, Mauritanija e, galbūt išsiskiria iš Nigerio ir Malio, nes reikia kiekvieną tą reiškinį, kiekvieną tą grėsmę išspręsti, su ją kovoti kažkaip uh, bendrai įtraukiant ir kitų problemų sprendimus. Na ir aišku, sunku išvelgti, kokios grėsmės saugumui gali dar slypėti tose trijose valstybėse. Ir taip pat jūs kalbėjote apie tai, kad egzistuoja dvi krizės dėl Gvinėjos įlankoje, yra didžiulis, didži, klesti priekyba narkotikais, aišku, kokaino priekyba Pietų Amerikos valstybėse. Ir tai yra tos temos, kurias šiandien bandysime aptarti. Na ir tai, kiek kiti tarptautiniai veikėjai įsitraukia, sprendžiant šias problemas, aišku, pirmiausia, Junktinės Amerikos valstijos, nes yra tam tikras alijansas kovojant su terorizmu ir Obamos programoje daug dėmesio skiriama kovai su terorizmu, bet kalbama ir apie civilinės priemonės. Na ir įdomu, kaip jos bus įgyvendinamos tame regione. Taip pat yra kalbama apie Kinijos vaidmenį Afrikoje. Ar Kinija irgi dalyvauja sprendžiant saugumo problemas Afrikoje? Aišku, ekonominė prasme yra labai aktyvi Afrikoje. Taip pat tose trijose valstybėse. Taip pat, e, ponia Lopes Blanko, jūs kalbėjote apie tai, kad teroristai yra įsitvirtinę tose valstybėse. Ir e, taip pat yra kalbama apie e, Pakistano, e, apie Pakistano problemą, apie teroristų aktyvų dalyvavimą Pakistane. Ir iš kur, pavyzdžiui, tie teroristai įsitvirtino Afrikoje, galbūt iš dalies ir iš Pakistano. Uh, Taigi tie klausimai matyti yra patys aktualiausi ir aš dabar norėčiau, kad e, pasisakytų kolegos. E, Pone Nikolau, Nikolai bus pirmoji. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už e, tris pasisakymus. Na ir aš norėčiau užduoti klausimą apie vienų, klausimą vieną temą, kuri nesispindi nei Europos darbo tvarkėje, nei viešose diskusijose. Būtent kai yra paliečiamas dvišalių santykių e, klausimas, kai yra įkaitai paėmami, dėje trūksta tos darnios strategijos, sprendžiant e, šią problemą Sahelio regione. Na ir aš norėčiau užduoti Jums klausimą, kuris būtų susijęs su uh, organizuotų nusikalstamumu ir situacija dėl organizuoto nusikalstamumo. Man atrodo, kad Al-Qaida tai yra didžiausias teroristų tinklas, tačiau tame regione yra ir kitų organizacijų, kurios yra labai įsitvirtinusios teroristinės organizacijos, kurios dalyvauja tarptautinėme nusikalstamume ir naudojasi. Ir kiek valstybė sugeba dirbti su tomis organizacijomis. E, kalbant apie teismų situaciją, bendrai valstybių situaciją, kiek jis sugeba kovoti su tuo nusikalstamumu. Taip pat e, kitas klausimas susijęs su Europos Sąjunga. Kiek, e, na, kalbant ne vien tik tai apie vystimosi politiką, bet apie saugumo politiką. Ir kokių reiktų galbūt dar papildomų vystimosi politikos priemonių tame regione, tam, kad ateityje būtų galima išspręsti problemas, kiek ES biudžete būtų galima numatyti lėšų ir kokios yra regiono vystimosi prognozės ir kiek e, vystimosi politikos lėšų būtų galima numatyti tam tikslui. Ačiū, pane Gomeš. Ačiū už jūsų pasisakymus, tikrai, kurie buvo tikrai labai išsamus. Mane labai domintų e, atsakymai į tos lasmus, kuriuos jūs, ponia Danžanu, uždavėte dėl JAV ir Kinijos vaidmens. Uh, Tačiau aš e, norėčiau jum užduoti keltą klausimą dėl to, kad e, kaip ir trūksta strategijos, kad yra prastas ES veiksmų organizavimas reaguojant į e, Sahelio regiono iššūkius, grėsmės. Gal jūs galėtumėt plačiau pakalbėti taip pat ir apie išpirkas? Aš taip suprantu, kad yra valstybių, kurios nemoka išpirkų o yra kitų europinių valstybių, kurios moka išpirkas. Taigi, Čia ar galima tai sėti su terorizmo finansavimu, ar tai nėra tarsi tam tikra terorizmo finansavimo forma ir kaip tai iškreipia ES veiksmų situaciją. Kokias rekomendacijas galėtumėt pateikti mūsų valstybėms šiuo klausimu konkrečiai ir plačiau kalbant apie teroristinės veiklos finansavimą? Kitas klausimas. Pane Kerkov, jūs pradžioje kalbėjote apie tai, jog labai mm, svarbu turėti omenyje kitus konfliktus, kurie vis dar yra tenai, mm, kaip tai takoja šiame regione e, besivystančias e, grėsmės. Jūs kalbėjote apie Žemos Saharos esančią Afrikos dalį. Man atrodo, kad ES nusprendė, kaip strutis įkiš galvą po smėliu ir, ir nieko nematyti. Galvojama, kad ten nieko nėra. Pone Ferrero nieko nereaguoja, panas Alan sako, tai čia viską jungtinės tautos lyg ir turėtų daryti, tai tikrai elgėmės kaip strutis. Uh, Jeigu Alžyras ir Marokas, tai yra pagrindinės, svarbiausias valstybės e, tame regione, tikrai galėtų išsiaiškinti dėl to konflikto ištakų, aš manau, kad tikrai būtų galima toliau veikti daug efektyviau tame regione. Taigi, ką ES daro sprendžiant Sahar, vakarų Saharos problemas. Uh, ką daro, pažiūrėjau, sprendžiant verbavimo į teroristinės pajėgas klausimus. Tikrai nematau čia veiksmų. Aišku, ir Libija tam tikrą vaidmenį vaidina, bet aš manau, kad jeigu Marokas ir Alžyras sugebėtų dirbti kartu, manau, kad situacija tikrai visiškai pasikeisų visame regione. Ir Taip ir su, kuria, su, tai yra valstybėmis, valstybės, su kuriomis mes tikrai galėtumėm panaudoti tam tikrus mygtukus, svertus, pavyzdžiui, Marokas. Iš tikrųjų, sakykime, mes net nereikalaujame paaiškinimų, kaip, kaip panaudojamas tos mišniškos lėšos, pavyzdžiui, Sahara žmonių um, labo ir taip toliau. Junktinių tautų pasangos čia klausimas būtų. Dabar Gvinėjos Bisau atvejis. Taip, jūs paminėjote teisybę. Jau yra daug e, islamiškų katalikų e, tendencijų, daug musulmonų bendruomenės gynėjai visau. Na ir dėja tenka apgailestauti dėl e, to, kad nėra strategijos strategijos. Taip, es turi USDP misiją, tačiau tai visiškai netitinka poreikių tos valstybės, galvojant apie reorganizavimą, struktūrų, saugumo stiprinimą, kad būtų galima kovoti su tais kovotojais, kad nebūtų ten to, kad nekeliautų įtaka, kad ne, nebūtų plečiama ta visa narkotikų priekyba, nusikalstamumas ir taip toliau. Europos Sąjunga. Uh, uždarys USDP misiją, aš girdžiu, tai tai visiškai netitinka tam, kokia turėtų būti tikroji strategija kovai su problemomis ten. O ponė Rusram Ruin taip pat kalbėjo apie tai, kad būtent yra o, didžiulė, didžiulė grėsmė susijusi su piratavimu jūrose. Taigi, tai tokie būtų mano klausimai. Mm, Ponios Ristromrui, norėčiau e, plačiau paprašyti papasakoti apie brandolinės grėsmės. Nigeris kaip e, gavybos šalis, taip, e, bet aš noriu paklausti ypač, kai, ypač kai mūsų komitete neseniai kalbėjome apie ES veiksmų planą kovai su brandol, priekyba brandoliniais ginklais, biologiniais, cheminiais ginklais, ypač tai turint kontekstą, gal galėtumėm plačiau apie tai pakalbėti. Pone Liozin. Ja, diese... Ačiū la, už labai išsabų padėties pristatymą. Problema tikrai labai sudėtinga ir atskiros problemos tarpusavyje glaudžiai susijusios. Norėčiau pagilinti tokį klausimą, kaipgi mm, ten yra aktuali e, terorizmo problema, ar ten yra e, labiau nusikalstamumo bėda aktualesnė, ar jos tarpusavė yra glaužiai susijusios. Manyčiau, tokį analizę reiktų labai atidžiai atlikti, kadangi e, tos problemos yra tikrai skirtingos. E, Praeitįje mes regėjome, kaip buvo panašus dalykai painiojami, būtent Afganistane kova su terorizmu nulėmė e, tai, kad nebuvo išrautos bėdos šaknis. Aš palaikau ryšius su mokslininkais, kurie gerai pažįsta situaciją regione, jų nuomonės pakankamai stipriai išsiskiria brandolinio Terorizmo e, bėdas aš čia e, priskiriu labiau samokslo teoriją, atsižvelgiant į esamą situaciją. Toliau Malio ir Tuoregų e, konfliktas, tai tikrai yra įsisenėjęs konfliktas. Perspėju nesirinkti karinių sprendimo priemonių. Vienas iš kalbėtojų sakė, kad karinės bazės Malio šiaurėje yra, būtų dėl prevencinių priežasčių naudingos. Aš sakyčiau, kad tos bazės būtų laikomos okupacinėmis ir sustiprintų problemas. Iš ties regione nieko naujo nevyksta, buvo užduotas klausimas dėl to, ką amerikiečiai ten daro. E, amerikiečiai kas metai regioną investuoja 100 milijonų dolerių, jie skirti e, kovai su terorizmu, o, Mal, o Malyje e, pasigirsta balsų, e, kad būtent šie pinigai nulėmė, kodėlgi valstybė taip silpnai kovoja su terorizmu ar nusikalstamumu, nes jeigu kova vyks nesėkmingai, tai reiškia, kad pinigai toliau plauks ir juos bus galima panaudoti ne tiems tikriesiems tikslam. Tai čia neaišku, kas, yra, e, kas atsirado anksčiau višta ar kiaušinis. Toliau jūs kalbėjote apie prieigą prie švietimo ir terorizmo ryšį. Malyje 80 žmonių nemoka skaityti ir rašyti. Tai nes, čia nesuvokiu, koks ryšys yra su terorizmu. Negi teroristai atsakingi už tai, kad 80 procentų Malio gyventojų yra analfabetai. Todėl norėčiau dar kartą paraginti, kad e, būtų daugiau išvietimą investuojama. Taip pat nepamirškime to, kad Malis yra viena skurdžiausio pasaulio šalių. Tai taip pat nėra terorizmo pasiekmė. Tokia situacija susiformavo dėl eilės kitų faktorių tiesiog e, terorizmas ją paaštrina ir nemanau, kad saugumo pajėgos būtų atsakymas į visus klausimus. Ir, ponė Kerkofė, turiu mm, klausimą jums. Jūs sakote savo antiterorizmo strategijoje, kad ES palaiko įvairiausias paramos e, programas įvairiausiose šalyse, nors atlikau išsamų tyrimą, nesugebėjau įsiaiškinti, kok kągi yra tų programų esmė, kalbama taip pat apie 10 milijonų eurų. Gal galėtumėte pakomentuoti, koks e, yra e, šios programos tikslas. Taip pat jūs sakote, kad reikia padidinti finansavimą. E, mane domina, kaip jūs visą tai įsivaizduojate. Ir ponia Gomes palėtė išpirko mokėjimo ir nemokėjimo klausimą jūs e, taip pat netiesiogiai pripažinote, kad e, Prancūzijos pajėgų įvykdytas įkaitų išlaisvinimas buvo teisingas e, veiksmas, bent jau internete atitinkamas straipsnis buvo, ar mano interpretacija yra teisinga, ar tiesiog jūs buvote neteisingai paciduotas. Bent jau aš iš interviu su jumis tokio, tokią išvadą padariau. Taip reiktų paklausti, kaip e, bus veiksmai panašus ateitie koordinuojami ES lygmeniu, ar bus panašių bandymų daroma, o gal jau panašus bandymai egzistuoja. Ačiū. Ačiū, dabar suteiksiu galimybę mūsų prelegentams e, sureaguoti į e, iškeltus klausimus. Aš pabandysiu atsakyti tai kaip galima daugiau klausimų, paprašysiu kolegų po to papildyti atsakymus. Taigi, dėl amerikiečių iniciatyvų mm, tikrai viskas po truputėlį evoliucionuoja, mm, Bušui vadovaujant iš esmės akcentas buvo į karinį elementą. Tačiau mes e, turėjome Prancūzijos iniciatyvų ir dabar su naujaja JAF administracija yra jau įvairūs elementai apimti ir tas požiūris, sakyčiau, daug platesnis, artimesnis europietiškam. Taigi yra, e, keičiasi požiūrio taškas. E, labai svarbu, kad iššūkius, grėsmės mes vertintumėm vienodai. Uh, ir kad nebūtų apsiribojama vien tik tai karinių požiūrių, kas buvo anksčiau. Dabar iš tikrųjų noriu pabrėžti, kad amerikiečiai daug daugiau niuansų išvelgia. Dėl Kinijos, na, sakyčiau, čia mažai ką galėčiau papasakoti, nesakyčiau, kad, e, tarkim, kai toks būtų aktyvus Kinijos dalyvavimas kaip Centrinė Afrikoje, Kongė ar panašiai. Tai aš manau, kad istoriniai ryšiai, ypač pavyzdžiui, kalnakasybos srityje, Nigeris, Mauritanija. Čia daugiausia, aišku, yra su Europo ryšiai, dauguma valstybių narių tai puikiai žino. Dabar dėl tų pagrindinių faktorių. Čia visų pirma, aišku, reikėtų kalbėti apie Pakistaną, Saudo Arabijos buvimą Mauritanijoje, kai eina kalba apie verbavimą ir mokymą. Čia nenorėčiau, kad būčiau netinkamai pasituotas, bet jeigu eina kalba apie mečečių daugėjimą, ypač radikalių, eina kalba apie tai, kad Mauritanija yra tiesiog mm, teisėjų mokymo centrai, kurie apmoko specialiai musulmoniškos teisės, šariato teisės teisėjus. E, yra klasikinis požiūris į baudžiamąją teisę tuo, mm, tuo, tuo pagrindu. Uh, būtent Mauritanija labiausiai mane neramina, aišku, ir Nigeris, kaip kolegė sakė, kolegos čia gal galėtų plačiau papasakoti apie tai, Nigerija. Aš manau, kad e, čia yra labiau tokie elitistinės tokios tendencijos, čia reikėtų išlaikyti budrumą. Ponios Nikolai klausimas. Būtent tai mes ir bandome daryti. Mes dabar bandome taryboje parengti strategiją būtent kad galėtumėm aptarti visus aspektus, ypač organizuoto nusikalstamumo elementą. Dėl išpirkų, ką ponė Gomis ir ponė Liuzing tyravosi, ES pateikė netvarkingą gal tokį vaizdą. Čia iš tikrųjų nėra vieningos pozicijos iš ES pusės. Uh, E, nežinau, kaip jūs čia sakėte dėl to, kad aš esu už išpirkų mokėjimą, aš pasisakyčiau priešingai, aš manau, kad tai nėra gera mintis. E, Alžyras daug dirbo to klausimu ir praeitais metais ir šiais metais. Praeitą savaitę buvo Junktinių tautų asamblėje. Būtent Alžyras labai akcentuoja šį klausimą, nori, kad Junktinių tautų saugumo taryboje ir e, generalinė asamblėje būtų priimti sprendimai vieningi, kaip kad 1904. Būtent kalbant apie tai, kad tai prisėda prie terorizmo finansavimo. Ir aišku, kad jungtinių tautų pastangos kovoje su terorizmo finansavimu būtų papildytos konkrečia priemonė, būtent šiuo klausimu. Čia mes aiškiai matome, kad tai turi didžiulį poveikį tam regionui. Aš labai aiškiai noriu pasakyti, kad, man atrodo, nėra gerai mokėti išpirkas. Prezidentas Sarkozy savo pasisakymę um, rūpiučio 26 dieną ambasadoriams aiškiai pasakė, kad reikėtų konkrečios strategijos dėl išpirkų mokėjimo. Uh, ir konkrečiai dėl tų mm, pagrobtų asmenų išlaisvinimo, būtent ypač atsižvelgiant į įkaitų dramą Malė neseniai, tad labai svarbu, pageidautina būtų galvoti apie konkrečių priemonių parengimą šią klausimą. Dabar dėl e, vakarų Saharos galiu pakartoti, ką komisarė Ferrera Waldner ir Xavier Solana sakė, bet aišku, jūs teisingai pasakėte. Aš nežinau, aš gal ne visu, nesu konkrečiai tos rytis specialistas, aš nenorėčiau komentuoti to labai sudėtingo klausimo, tačiau iš tikrųjų. Uh, Galima tik apgailėstauti, kad Marokas aktyviai nedalyvauja šiuose klausimuose, kad yra uždarytos sienos. Iš tikrųjų, Alžyras ir Marokas būtinai reikia rasti sprendimą, kad galėtų tikrai tos valstybės aktyviai įsitraukti tos procesus. Alžyras ir Marokas, aišku, ypač Marokas dėl Mauritanijos. Bet aišku, kad tai yra didelis sunkumas šio klausimu, būtent tie santykiai. Ir konkrečiai, kaip jūs kalbėjote dėl Maroko, taip, Ir, ir Maliai, man atrodo, mes duodam tikrai labai didelės e, pinigų sumas, e, skaičiuojam šimtais e, milijonų. Gvinėja Bisau Aš gal paliksiu kolegoms galimybę atsakyti, kadangi jie geriau išmano šį klausimą, galima tik tai apgailestauti, kad ta misija yra nutraukiama būtent dėl techninių klausimų, dėl techninių aspektų. Apgailestauti galima tikrai, kad nu, nu, nutraukta ta misija. Tačiau jeigu žiūrėtumėm nuo Afganistano iki Gvinėjos Bisau į visą tą žemėlapį, visos mūsų misijos yra į rytus, labiau į rytos koncentruotos o paskui per uh, kišulį uh, toliau čia per Afriką mažėja, mažėja iš tikrųjų. Galima kelti klausimą, kodėl, bet aš nenorėčiau gal mm, apie tai plačiau kalbėti, nes Ketri Ašton būtent tą klausimą analizuoja. Labai dažnai, kai pradedama misija, nėra konkrečiai apibrėžiamos sąlygos, kaip ją paskui toliau plėtoti ir užbaigsi, taigi reikėtų dabar apie tai labiau pagalvoti. Bet bendrai kalbant, reikėtų gal aiškesnių, tvirtesnių priemonių, platesnių priemonių kad nebūtų taip, kad yra Bamake ES trys pareigūnai, dar kažkur tai yra žandarmerijos pa, pa, siunčiama pagalba. Iš tikrųjų, reikia visų pirma konsensusą surasti tarp valstybių narių, kad štai taip tokia yra misija, tą ir tą darysim, tačiau iš tikrųjų uh, tai yra brangu, tarkim, jeigu 200, 250 ten ir taip toliau, skaičiai tokie, bet aišku, reikia tada lankstesnių tų nuostatų, kad tai būtų labiau efektyvų išlaidų um, klausimų. Dėl malio, dėl uh, vyriausybės stiprinimo, ar mes galėtumėm, kad trys patarėjai teisingumo, karinių ir a, uh, a, um, muitų klausimų a, uh, iš ES viską padarytų Bamake? Man atrodo, kad ne, nepakanka to iš tikrųjų, kai nekalba kalba gal e, apie 150, tarkim, tiek e, postų. Dabar, ponė Liozink, ar eina kalba apie terorizmą realiai, ar tai yra organizuotas nusikalstamumas? Aš sakyčiau, kad tikrai nėra jokių, abio, e, jokių abejonių. Akmi tai yra teroristinė organizacija. Sakyčiau, kad Alžyro vyriausybė darė didžiulį spaudimą. Na, nesakyčiau, kad visiškai išnaikino, bet uh, iš tikrųjų, jie išsigelbėjo e, dėl uh, ryšių su Al-Qaida. Nežinau, ar tai buvo uh, teisingas, uh, ar tai buvo tiesioginis finansavimas, tačiau būtent uh, ir tai tiesioginiai ryšiai, bet būtent dėl to, kad buvo um, perimti šūkiai, visi devizai, kad buvo išpoliai organizuoti. Uh, Ir aišku, kad ta tai organizacija tai leido nu, prisiverbuoti naujų kovotojų. Čia tikrai um, negalime nesti tos galimybės, kad čia ir mafijos veiklos būtų daug. Pavyzdžiui, su FARC, tarkim, Kolumbijoje. Tai mafijos organizacija, viskas aišku, taip, narkotikai. Tačiau yra ir kitų pasaulio kampelių, kur mes puikiai matome, kaip viskas į ką išsirutuliojo. Kaip aš jau sakiau savo pasisakymę, aš nežinau, ar galima būtų visiškai garantuoti pasakyti, kiek organizuotas nusikalstamumas čia dalyvauja, priekyba narkotikais ir atskiri priekeiviai, kokie yra jų rolė. Aš sakyčiau, kad čia yra mm, tam tikras e, spektras, netgi yra vieni labiau priekeiviai nei kiti, Be ideologinės, aišku, pasiskirstimas egzistuoja, tačiau nereiktų apsigauti, yra tikrai didelis e, e, polinkis kryptis link radikalizacijos. Iš tikrųjų yra ieškoma ne vien tik tai pinigų ir pelno, pavyzdžiui, Nigerija, tai tikrai nereiktų apsigauti dėl to. Dabar dėl paskatų kažkokiu tai kūrimo, dėl tų milijonų eurų, aš nemanau, kad Malis tiesiog maudosi paramos e, jūroje iš JAF iš tikrųjų nieko neveikia. Ne, visų pirma, reikia galvoti apie tų iššūkių identifikavimą. Aš du kartus su prezident, Malio prezidentu kalbėjausi pirmą kartą, jis kalbėjo labiau apie to regaus negu apie akmi. Dabar aš su juo mačiausi neseniai asamblėjo, kai jis pasisakė ir jis tada tikrai kalbėjo apie konkrečią Malio strategiją ir dabar reikėtų tuos žodžius paversti darbais ir padėti Maliui. ES delegacija Bamako tikrai labai svarbu, kad parengtų kelio gairių planą, uh, kad būtų e, etapas po etapo įgyvendinamas tas visas planas su um, valstybės dalyvavimu, ES dalyvavimu ir Malio vyriausybės dalyvavimu, nes iš tikrųjų mes nekursime tokių priemonių, kur, tarkim, kelio gairių plano, kur tik tai mes skiriame lėšas, bet jeigu nedalyvaus Malio vyriausybė, tai neinvestuos pati, tai tikrai nebus jokių sprendimų. Ir Malio prezidentas pripažino problematiką, patvirtino tai aiškiai ir dabar reikia jam padėti. Uh, dėl mūsų dalyvavimo galbūt aš nepakankamai aiškiai pasakiau. Mes norime ne vien tik tai saugumo požiūrio taikymo, tai yra ne vien tik tai saugumo problemos, aišku, policijos, žandarmerijos, saugumo tarnybų ap, apmokymas, Malis, radikalizacija Mauritanijai, ir, ir taip toliau. Aišku, visa ta labai plati e, problematika, kole, kolegos apie tai plačiau pasakys, e, žemės ūkio plėtojimas ir taip toliau, ir taip toliau. Aišku, kad e, yra labai daug įvairių galimybių, kokias priemonės būtų galima panaudoti, sprendžiant tas problemas senai. Švietimas yra labai svarbu. Aišku, jei nebūtinai visi berašiai tampa teroristais, ne tai yra, tačiau Mm, jungtinės tautos yra apibrėžusios terorizmą skatinančias ar į terorizmą vedančias sąlygas, palankės sąlygas ir būtent neraštingumas. Yra viena iš problemų išskirtų ir švietimas padėtų mažinti tą terorizmui palankę aplinką. Nes iš tikrųjų yra aiškus pasirinkimai. Jeigu kalbant apie e, stabilumą vidutinės, trumpos ir ilgos lai, trukmės laikotarpių, yra Europos parlamento sprendimai, prioritetai, yra jau priimti sprendimai dėl vienų, dėl kitų yra sprendžiama dabar, taigi viskas yra aišku čia, man atrodo, gal tiek, pirmininkė. Aš norėčiau daugiau dėm... susitelkti ties nuoseklios strategijos klausimo, kadangi kažkas čia jau apie tai kalbėjo. Ir e, kaip būtų galima sukurti tą darnę, nuoseklę strategiją. Tiesa, kad jos nėra kol kas. Na, ir sunku kažkaip parengti tokią nuoseklę strategiją, reikia pripažinti, kad nėra bendrų požiūrių, nėra bendro požiūrio į problemą, dėl to ir strategiją sunku tokią parengti. Taigi reikia tikrai pasistengti ir reikalinga taryboje kažkaip susitelkti ir parengti bendrą strategiją, veiksmų planą, Tačiau e, tos programos jau tam tikrų elementų egzistuoja. Taip pat e, ponė Nikolai uždavė klausimą susijusį su tuo, kokios vystomojo bendradarbiavimo politikos priemonės galėtų pasitarnauti. Taip pat ponė Liosing kalbėjo apie karinį sprendimą, jo nebuvimą. Svarbu, kad e, saugumo ir vystimosi politikos elementai būtų suderinti. Ir taip pat susitelti ties problemos esme. Kaip užtikrinti visuomenę švietimą tame regione, kur e, būtų galima steigti mokymo įstaigas, siūsti mokytojus. Be saugumo vystomasis bendradarbiavimas nėra įmanomas. Vystomasis bendradarbiavimas kita vertus prisideda prie saugumo situacijos gerinimo. Tai aišku, tai yra toksai užburtas ratas, jį reikia kažkaip pralaužti. Tai yra užburtas ratas, kuriame sukasi visi šie elementai. Taip pat e, reikalingas parengti teisingą strategiją ir susitelkti ir kovoti su kuo, nes tikrai nereikia sukurti naujų pretekstų konfliktams tarp bendruomenių, ypatingai pavyzdžiui Malyje. Ir taip pat e, įtraukti valstybės institucijas, nes reikia išsiaiškinti, kas spręs švietimo problemas, kas sukurs e, darbo galimybės, užimtumo galimybės. Nes tokių dalykų nėra ir reikia išspręsti šias problemas, įtraukti valstybę, valstybės institucijas ir kad vystomojo bendradarbiavimo priemonės leistų užtikrinti visuomenės sluoksnių susitaikymą, bendruomenių susitaikymą. Na ir dabar jau mes matome vieną iš pirmųjų problemų, e, kurią, kurią kelia tuoregų bendruomenė Malija. Tai yra tai, kad tai yra suformuojasi tam tikras enklavas bendruomeninis. Ir tie ryšiai yra, priekyba vyksta tik tai su Alžyru, su kitomis valstybėmis ne. Kitur nėra tų priekybinių ryšių išvystyta. Taip pat skiriasi e, ekonominė situacija šiaurėje ir pietuose Malyje. Taigi reikia kažkaip užtikrinti, kad vyktų kažkoks bendravimas tarp tų atskirų bendruomenių. Nes na, ta priekyba yra puikiai E, puikios, atveria puikias ekonominės galimybės, investicijų galimybės. Taip pat reikia sustiprinti valstybės vaidmenį, kuriant saugumo situaciją. E, kaip kolegė Rustrom kalbėjo apie tai, kad reikalinga nuosekli strategija traukiant ir teisės saugą, ir advokatus, ir policijos pajėgas. Tai turėtų būti kuo galima kompleksiškesnė strategija, traukiant įvairius veikėjus nes tai na, reikalingos toks ekspertinės žinios, kaip, kaip minėjo pane Rūstrom. Tiesa, kad na, tų ekspertinių žinių ir patirties reikia sukaupti. Taip pat dėl Gvinėjos visau. Kokios ten kyla problemos? Reikia misijos mandatą išplėsti Gvinėjo visau ir reikalingos tokios e, saugumo priemonių, reformos priemonių e, paketas reikalingas, jį reikia įdėkti. Parlamentas priemė teisės aktus, tačiau prezidentas kol kas jų nepasirašė. Taigi, aišku, tai yra ir politinė problema visų pirma. Tiesa, kad e, misija dar tęs šiek tiek savo darbą, gyvendins tam tikras priemonės, Tačiau yra politinio blokavimo problema, tas yra visiškai aišku, e, nes yra valstybinis perversmas iš principo, nes e, karinės struktūros e, perima valdžią ir yra daromas, aišku, politinis spaudimas tam, kad politinė klasė taptų sukarinta. Taigi Gvinėjoje Bisau taryba ir komisija dabar analizuoja situaciją ir pradeda konsultacijas šiuo klausimu. Tačiau, aišku, dar sprendimas nėra galutinis, bet galimybė egzistuoja. Tai yra politinio, politinio, politinio perinamojo laikotarpio situacija, na ir, aišku, yra labai nestabili. Dabar dar kitas klausimas, jums leidus. skurdas, skurdo problema ir vystoma bendradarbiavimo priemonės, aišku, jos turi būti įgyvendinamos, bet aišku, negalime ignoruoti saugumo problemų. Ir tos valstybės, kurios palaipsniui yra pažeidžiamos, palaipsniui į tą liūną brenda skurdo, narkotik, priekybos narkotikais, akmi keliamų grėsmių liūną. Ir reikalinga strategija, kurioje atsispindėtų ir vystoma bendradarbiavimo priemonės, ir saugumo priemonės e, tokioms valstybėms, kurios ypatingai yra nestabilios ir gležnos. Much, Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pratesti mintį apie integruotą strategiją ir bendrą klausimų sprendimo būdą. Jungtinės tautos turi šeš, e, šeštaisiais metais patvirtintą auksinę kovos su terorizmu strategiją. Trijų ramščių sistema yra siūloma kaip pasakas į terorizmą. Vienas ramstis yra žmogaus teisės ir teisinė valstybė. Iš ties reikia kompleksinės strategijos, kad būtų galima atsakyti į skirtingus iššūkius bei parengti tokią strategiją, kuri išspręstų pačias įvairiausias konkrečių valstybių problemas. Aišku, švietimas viena iš problemų, UNESCO viena iš 30 e, partnerių šioje globalioje antiteroristinėje e, darbo grupėje Aišku, dalis šių partnerių yra jungtinių tautų organizacijos. Sahelio regionas yra vienas iš tų regionų, kuriame mes labai aktyviai vykdome veiksmus. Aišku, visi suvokia, kad reikia tinkamo švietimo, kovoti su neraštingumu, visi tą pripažįsta. Taip pat mes tikime baudžiamąją veikiančią teisinę sistemą, teisinę valstybę, pagarba žmogaus teisėms. Tai yra bet kokios e, efektyvios antiteroristinės strategijos pagrindas. Todėl būtina šiuose valstybėse užtikrinti, kad e, teisininkai gautų tinkamą išsilavinimą. Buvo klausimas už, užduotas dėl to, kas yra terorizmas ir organizuotas nusikalstamumas. Ir žinoma, šie du reiškiniai e, skiriasi, tačiau tik viena valstybė regione sugebėjo išnagrinėti bylą e, terorist, prieš teroristus. E, liudyja, kad baudžiamųjų teisė regione yra labai silpna ir neatspindi esamo poreikio. Jeigu mes norime apibriežti, kas yra terorizmas ir kas ne terorizmas, jungtinių tautų nuomonė ir teroristinės yra e, grubuotės pagal 1267 e, režimą Taip pat e, teroristinės grupuotės atlieka tam tikrus veiksmus, kurie yra pripažįstami teroristiniais. Taigi mūsų siekis yra baudžiamosios, e, baudžiamosios teisės e, vykdytojus įgalinti pasinaudoti baudžiamosios teisės instrumentais kovojant su terorizmu, taip įtvirtinant žmogaus teisės ir teisinę valstybę. Aišku, Mes kol kas netlikome jokio pavojaus vertinimo regione, mes galime tą daryti, kalbant apie organizuotą nusikalstamumą ir iš šitos pusės e, buvo renkama daug informacijas apie mm, narkotikus, nusikalstamumus, e, nelegalią kontrabandą e, Sahelio regione. Taigi tyrimas buvo atliktas iš būžimosios teisės pusės tačiau konstatuota, kad yra ryšys, taktinis ryšys Al-Qaidos e, Makarebo regione ir nusikalstamos veiklos. E, tačiau kol kas svaresnių įrodymų nėra. Toliau brandolinio pavojaus problema Mes negalime nagrinėti tokio pavojus, e, kadangi neturime tam įgaliojimų. Valstybės narės turi daug pajėgumų tokiam įvertinti, tačiau be Nigerio yra ir kitos valstybės, kaip kad Gana, kur e, yra brandolinio kūro išanalizavus situaciją, mums tapo visiškai aišku, kad visas e, cheminis bandrolinis e, terorizmas e, yra grėsmė, kadangi šiuose valstybėse nėra teisinių instrumentų, kurie galėtų užkirsti kelią panašaus pobūdžio nusikaltimams. Todėl problemas būtina spręsti. Kalbant apie išpirkas, norėčiau pabrėžti, aišku, jungtinių tautų nuomonė, atsižvelgiant į jungtinių tautų rezoliuciją 1904, iš pirkų mokėjimas teroristinėms organizuocijams yra neteisėtas pagal jungtinių tautų suvokimą. Tai jau yra atsakymas. Bet pagal mm, bendrasias e, konvencijas išmok išperkų e, problema nėra nagrinėjama. Ir e, paskutinė mintis dėl jungtinių tautų strategijos mm, Sahelio regione. Jungtinės tautos, žinome, viena svarbiausių jungtinių tautų narių. Regime vis e, labiau ryštingesnė, išsamesnė strategija, kurią vykdo dabartinė prezidento administracija. Taip pat bandoma veikti daugia šalių pagrindų, taip pat per jungtinės e, tautas. Kaip kad pavyzdys, šių metų balandį antiteroristinis padalinys jungtinėse tautose sukvietė e, konferenciją, ten dalyvavo e, daug partnerių, buvo stengiamasi stiprinti dialogą. Akivaizdu, kad JAV su mm, kitomis didžiosiomis šalimis G8 formatu yra susitarusios didelį dėmesį skirti kovai su terorizmu Sahelio regione, taip pat palaiko aktyvius ryšius e, su jungtinėmis tautomis šioje srityje. Tai e, yra tokios e, jungtinių tautų vykdomos bendros iniciatyvos kovai su terorizmu Sahelio regione. Bet. Merci pour, e, Ačiū, pana Rabato. E, Ačiū už jūsų pasisakymus. Tai atitinka mano požiūrį į Sahelio regioną. Mintis yra tokia. Terorizmas Sahelija yra toks dalykas, kuris nėra integruotas ir kyla klausimas dėl to, kiek, yra, kiek tai yra susijęs su vietos gyventojais, kokie yra ryšiai. Visų pirma, dėl skurdo aišku, kad uh, jeigu įmanoma suformuoti kažkokius tai, e, jeigu, kodėl galima pritraukti ypač jaunimas, kodėl tai reaguoja, kiek tai e, vilioja, būtent dėl to, kad nėra darbo, kad yra skurdas, kad e, nėra švietimo galimybių. Aš manau, kad Europoje Taip, mes daug kalbėjome Amerikos požiūrį, gerai. Tačiau, bet aš, aš manau, kad ES turi būti ne vien tik tai e, stipri veikėja, bet ir partnerė Afrikoje. Magrebas būtent mūsų dėmesio centre turi būti. Polarizuotame pasaulyje ES iš tikrųjų galėtų būti labai stipri partnerė. Mes kalbėjome apie viduržymio jūros regiono partnerystę tikrai mes e, negalime sauliaisti uh, e, nesuteikti pagalbos ar nuvilti šį partnerį. Taigi, skurdas yra didelė problema. Jeigu jaunimas neturi ateities, neturi perspektyvų, tai aišku, kad juos labai vilios e, teroristų siūlomi pinigai. Antras dalykas yra, aišku, tai, kas susijęs su to regiono protėvių kultūra. Tuaregai turi savo labai aiškę kultūrą, viziją į pasaulį. Ir manau, kad jūs mažai kalbėjote apie apie moterų vaidmenį, ypač švietimo srityje, juk švietimas ne vien tik tai mokyklos, tai čia yra labai svarbios, yra moteris, kurios perdoda žinias, perdoda um, patirtį ir, ir perdoda visą tą kultūrą, kuri yra humanistiška labai ir kuri tikrai galėtų atsispirti islamui e, savo atvirų požiūrių. Jūs daug kalbėjote apie valstybės, valstybių pajėgumus tai yra labai svarbu, ypač saugų, iš saugumo požiūrio taško, tačiau labai svarbu taip pat kalbėti apie švietimą, kultūrą. Uh, ir jūs neminėjote vietos bendruomenių vaidmens. Tai yra tuaregų genčių vadai, pavyzdžiui, vietos bendruomenės galėtų labai stipriai padėti valstybei, kadangi jos yra, e, to, tos struktūros, tai jos yra vietoje, jos palaiko tiesioginį ryšį su, be, su, su gyventojais ir manau, kad jų vaidmuo yra įtin aktualus. ES negali sakyti, kad mes jau turime e, kažkokią tai strategiją, nes mes viską žinome, kad yra reikalinga bendrabiauti su valstybė. Taip, valstybė yra svarbu, tačiau mes turime taip pat paremti ir tuos, kurie veikia konkrečiai vietoje, tas būtent vietos bendruomenės, genčių vadus. O, kai, bendruomenių vadus, tai leistų mums išrauti terorizmą su šaknimis. Ir dar vienas dalykas, ką norėjau pasakyti, tai yra asmenų judėjimo politika, tokia kaip taikoma ES, yra neįmanoma. Mes negalime kalbėti apie tai, kad mums reikalinga tikra partnerystė, bet po to taikyti tokią politiką, kur jaunimas atsiduria, kaip čia pasakyti, tarsi kalinių o, vietoje savo šalise. Jie negali niekur išvažiuoti, negali niekur judėti. Aš manau, kad mūsų pareiga yra šiame pasaulyje, kur yra didžiulis judėjimas visoje planetoje, mes turime taikyti visiškai kitokią um, asmenų judėjimo politiką, uh, visiškai kitokią vizų politiką. Manau, kad čia mūsų politika turi smarkiai pasistumėti į priekį. Trečias dalykas, ką norėjau pasakyti, būtų dėl Alžyro vaidmens. Iš tikrųjų, Al Alžyras buvo atviras, kal kalbant apie terorizmo plė plėtrą žemynė. Iš tikrųjų, tie teroristai, kurie buvo įtarimi teroristinė veikla, nebuvo patraukti atsakomybėn. Jie sugebėjo išsisukti nuo atsakomybės, netgi jie um, turėjo ir būstą, ir, ir pakankamai stiprias pozicijas, o ir todėl jaunimas sako, štai mes galime būti teroristais ir nieko už tai nebus. Tai yra būtent problema toje visuomenėje, kad vis labiau įsitvirtina įvaizdis, jog teroristam nieko už jų veiklą nebūna, kad jie nepatraukiami atsakomybėn. Uh, Toliau demokratijos įstatymo viršenybės klausimas turi būti labai akcentuojamas ir aš norėčiau sužinoti iš jūsų, kokie būtų ES veiksmai šių valstybių atžvilgių būtent toje srityje. Tik. Ačiū, pane Lunačiak. Ja, danke. Um, ich... Ačiū. Norėčiau paklausti dėl koordinacijos finansavimo laisvimo ir dėl žmogaus teisų, apie ką buvo pabaigoje prabilta. Klausimas e, būtų toks, kaipgi atrodo Afrikos Sąjungos atliekamas koordinacinis darbas, ar yra koordinacinės veiklos, kokio pobūdžio to koordinacija, kągi daro Afrikos Sąjunga, kad sustiprintų e, bendradarbiavimą. Žinome, kad Mauritanija ar Alžyras e, pasisako už aktyvę karinę e, strategiją, Malis laikosi kitokios strategijos, ar to šalis bendradarbiauja, kaip bendradarbiauja ir ką reiks daryti, jeigu e, strategija vaisių neduos. E, dabar antrasis klausimas. Komisija finansuoja policininkų ir teisingumo sistemos darbuotojų mokymus. Čia svarbus klausimas, kaip jie moko taikomi, kad galėtų e, atpažinti ir kovoti su žmogaus teisų pažeidimais, tačiau taip pat patys žmogaus teisų nepažeidinėtų. Kokiųgi mechanizmų reikia ir kokiegi mechanizmai taikomi, e, kad e, būtų gerbiamos žmonių ir, apskri, ir ypač moterų teisės, kad jos nenukentėtų nuo teisingumo sistemos darbuotojų ir jeigu vis dėlto pažeidimai padaromi, kokiųgi mechanizmų yra, kad tie pažeidimai nesikartotų. Ačiū dabar, ponas Kirkov. Euh, alors, sur, à la question euh, que vous avez évoquée sur... Euh... Tas klausimas, kurį jūs iškėlėt dėl vietos bendruomenių vaidmens, tai aišku yra esminis dalykas, tai yra tas klausimas, kuris buvo jau keltas Na ir apmaudu, kad, kad toregų genčių atstovai nėra pakankamai traukiami ir aš visiškai pritariu su nuomoniai, kad e, tas provinci, provincijos ar e, vietos lygmuo turėtų būti akcentuojamas, turėtų būti įtraukiama vietos bendruomenė, nes centralizuotai tikrai negalime įspręsti tos problemos. Taigi sutinku dėl to. Dabar mes tris kartus ten lankėmės, ne tik, kad susitik, ne tik tam, kad susitiktumėme su vietos bendruomenėmis, bet taip pat, kad su visais veikėjais ir pilietinėmis asociacijomis galėtumėme pabendrauti. Taigi susitikau su daugybė žmonių ir matome ten daug gyvybingumo. Tai drąsinantys ženklai ir tas vietos iniciatyvas, aišku, reikia paremti. Taip pat e, jūs labai teisingai paminėjote, kad e, Nigeris yra pernimo laikotarpio valstybė, išgyvena pernimai laikotarpį, keičiasi valdžia ir yra politinių, nu, apibrieštos politinės atsakomybės. Uh, Tačiau panašu, kad politika keisis, kad tos pačios politikos nematysime, taigi dabar reikia labai atsakingai ir atsargiai kalbėti su politinėmis mm, partijomis, siekiant, kad e, ta būtų išsaugota demokratija. Taip pat jūs kalbėjote apie Alžyro vaidmenį terorizmo srityje, kovos terorizmo srityje. Tai buvo padaryta absoliuti klaida ir Alžyras padarė milžinišką klaidą. Uh, Dabar, aišku, nėra paprasta ištaisyti ją, bet, aišku, labai svarbu daug dėmesio skirti ir nukentėjusiesiems. Ir Junktinės Amerikos valstijos dirba šioje srityje ir taip pat mes taip pat pritarėme tam nuomonėj, kad, tai nuomonėj, kad nukentėjusiai turi būti dėmesio centre. Dėl žmogaus teisių ir panos, panios Lunačia klausimas dėl policijos pajėgų mokymo. Uh, reikalingas ne vien tik tai karinis požiūris Malyje. Ir aš tam pritariu dėl to, kad tai yra tas regionas pasaulyje, kur tai pasiteisina. Tačiau europinis požiūris visuomet buvo grindžiamas teismų, baudžiamosios teisės pagrindu. Ir mes manome, kad tai yra pats geriausias požiūris siekiant užtikrinti asmenų teisės ir laisvės. Daugelio valstybių narių yra investuojama ir į policijos pajėgas ir panašiai, bet nėra investuojama į teismų ir baudžiamosios teisės sritį. Ir kuomet na, mano kolega daug dirba šioje srityje ir iš tiesų be e, baudžiamosios teisės, be teismų, be magistratų, be pagarbos nukentėjusiesiems, be teismų e, tikrai negalėsime užtikrinti žmogaus teisų. Na ir e, visą tai, ką jūs sakėte, aš šimtų procentų pritariu. Labai svarbu laikytis nuosaikaus požiūrio. Tai yra asmeniai dalykai. Dabar dėl mokymų, dėl švietimo, mano kolegos man pritars, matyt, kad uh, ES labai daug e, dėmesio skiria tam, kad policijos pajėgų, teisėjų, policininkų teisėjų mokymai vyktų sklandžiai ir reikia daug taip pat dirbti ir <coughs> žmogaus teisų propagavimo srityje. Ačiū. Kelios trumpos pastabos Dėl vietos bendruomenių įtraukimo. Tai esminis dalykas. Nigerio atveju, tai jau minėjo ir kolega Dekerhobe, bet tai yra tikrai labai svarbus dalykas, nes e, egzistuoja didžiulis atotrūkis, e, spragos e, įtraukiant vietos bendruomenę. Reikia vietos gyventojus įtraukti tuos procesus. Ir reikalingas toks regionui pritaikytas sprendimas. Na, jūs kalbėjote apie dėrybas. Ir ar tai yra tik tai nusikaltimo tam tikri liekamieji reiškiniai, kurie e, blokuoja vystoje bendro, bendradarbiavimo darbus. E, ir kaip būtų galima tas e, tradicinės bendruomenės įtraukti, tam, socialinių, tam tikrus socialinius sluoksnius įtraukti į tuos darbus. Nes tik tokiu būdu būtų galima išspręsti problemą. Tai yra esminis dalykas, be jokios abejonės. Malyje ryšiai tarp tuaregų bendruomenės ir valstybės uh, tarp genčių nėra pakankami. Ir dėl to tas atotrukis na, yra akivaizdus ir tai trukdo sprendžiant e, problemas. Dar dėl Alžyro. Aišku, akivaizdu, kad Alžyras yra esminis veikėjas. Ir tuo pat metu Mm, situacija yra labai sudėtinga ir Alžyro įtraukimas į Sahelio regiono problemų sprendimą yra svarbu ir tam tikrais atvejais Alžyras elgesi pozityviai, kitais atvejais reikia matyti, sustiprinti dialogą ir su Alžyru, su kitomis valstybėmis. Ir aišku, nebaudžiamumo problema yra didžiulė reikalingas atstatyti pusiausvyrą tarp susitaikymo ir e, nubausti tuos, kurie yra atsakingi. Tok, tik tokiu būdu būtų galima e, atstatyti pusiausvyrą. Nes e, baudžiamumas, ne, nebu, nebaudžiamumas, e, tuos dalykus reikia subalansuoti. Sviruoja ta, ta rodiklė. E, Dabar karinės intervencijos klausimas. Ir, ir atsiprašau, kariškių mokymai. Mes jų nefinansuojame. Mes finansuojame tuos mokymus, kurie yra susiję su e, vyriausybės institucijomis, siekiant e, sukurti saugumą ir prioritetas yra teikiama žmogaus teisėms, lygybei, lyčių lygybei nes, pavyzdžiui, policijos pajėgose vis daugiau moterų yra samdoma. Tokiu būdu bandoma pagerinti santykius tarp saugumo struktūrų ir visuomenės. Tai yra akivaizdu. Na ir, aišku, žmogaus teisų klausimas yra labai svarbus. Mes e, finansuojame programas, kuriuose yra, at, at, yra atsižvelgiama žmogus teisės, be jokios abejonės. Uh, Ačiū. Kelios pastabos dar dėl regionio ir subregionio bendradarbiavimo Afrikoje. Mes iš jungtinių tautų pusės stengiamės suformuoti partnerystės ir su regioniais, ir su subregioniais veikėjais, įtraukiant Afrikos sąjungą, ECOVAS regione ir kitas organizacijas. Europos sąjunga taip pat labai aktyviai įsitraukusi į kuriant Afrikos sąjungos centrą Alžyre. Na ir tokiu būdu mes bandome sustiprinti Afrikos sąjungos gebėjimus. Mano biuras dabar rengia sustiprintą programą su Alžyru konkrečiai, į, į kurią įeina ir veikla, kuri bus bendrai vykdoma su kart. Kaip minėjo kolega Deko Kerkov. Labai svarbu paminėti vieną valstybę, kurie nepriklauso nei Afrikos sąjungai, nei ECOVAS. Yra tokių valstybių ir jungtinės tautos dirba visose mm, šalyse. Ir dėl to jungtinės tautos dažnai, jungtinės tautas dažnai kreipiamasi, kadangi mes teikiame platformas visoms valstybėms. Mes vienijame daugiausia šalių Ir taip pat mes bandome sustiprinti bendradarbiavimą, atsižvelgiant, aišku, kartais į sudėtingas politinės situacijas, būtent pradėti nuo mažiausiųjų. Minėjau teismų bendradarbiavimo platformą, kurią mes įsteigėme ir pradėjome ją gyvendinti birželio mėnesį. Na ir dabar bandome uh, pradėti nuo vienos valstybės, tiesiog bandome išsiaiškinti, kokios yra teisinės, būdžiamosios teisės problemos su kaiminėmis valstybėmis. Ir tada įtraukėme 2, 3, 4 šalis regione ir kitose regionuose ir palaipsniui kūrėme tuos gebėjimus, tokius gebėjimus, kurie tampa naudingi ir įsitraukiant į bendradarbiavimą su kitais išorės partneriais. Vis didesnį tą bendradarbiavimo ratą kuriant. Dabar kitas klausimas dėl mokymų. Mes tikrai nemokome teisės saugos pareigūnų. E, dažniausiai tai yra baudžiamosios teisės specialistai, prokurorai, teisėjai, baudžiamosios teisės, e, teisės saugos pareigūnai. Ir aišku, bandome e, atsižvelgti žmogaus teisų klausimus, tai yra, aišku, visų programų pagrindas ir teoriškai, ir praktiškai mes tas žmogaus teisų klausimus įtraukiame į savo programas. Na ir dabar bandome savo biure sukurti tokią išsame mokymo programą, kurioje atsispindėtų visos universalios teisinės sistemos visi elementai, tai būtų toksai, tokia modulių sistema ir tada uh, mokome mokytojus, kurie galėtų tada jau vėliau nacionalinėse institucijose apmokyti e, pareigūnus. Ir toje mokymo programoje bus vienas model, modulis skirtas e, žmogaus teisų teisiai. Ir aišku, žmogaus teisų aspektai bus integruoti e, į visą mokymo programą. Alors, si vous me permettez, j'aurais une question parce que. Euh... Ačiū, jeigu leistumėt, užduosiu ir aš klausimą. Sakėte, kad komisija nefinansuoja karinio mokymo, tačiau nenoriu čia kažkaip tai daryti kokiu tai kariniu provokacijų, bet kalbant apie situaciją vietoje karinės e, nusikalstamos grupuotės, e, kuriuos veikia ten, įgyja vis tobulesnių įvairių priemonių veikti, transportą, Malis, Nigeris, e, Mauritanija ir taip toliau, tai yra valstybės kur iš tikrųjų e, kariniams pajėgoms yra vis sudėtingiau e, tokias grupuotės susekti, sugauti, kadangi būtent tos grupuotės naudoja vis tobulesnės priemonės. Ir čia galbūt ES bendrai ir komisija, aišku, galėtų padėti. Mm, akivaizdu, kad apie karinę įrangą negalvojama ir, ir bendarbiavimas vyksta dvišalių pagrindų, pavyzdžiui, su Prancūzija. Tai galbūt galima tą, tą pagalbą integruoti į ES strategiją strategiją ir gal galima būtų galvoti, kad kažkada ateityje būtų galima sušvel, sušvelninti tas sąlygas, lankščiau pažiūrėti, pavyzdžiui, į materialinį aprūpinimą, kad ir tomis įvairiomis karinėmis priemonėmis, ar tai būtų įmanoma gal ir e, PPO rėmose kažkaip tai integruoti tuos elementus į mūsų strategiją, kad nebūtų tai lab, sprendžiama vien tik tai dvišalių pagrindų. Franciska, taip, dėl to paties klausimus, jeigu aš taip teisingai suprantu, kad stabilumo priemonės e, naujose planuose būtent yra numatyta finansuoti ir tai, ar, ar teisinga mano informacija? Je crois que peut-être été trop stricte čia gal aš per griežtai pasakiau, sakydamas, kad mes nerengiam kariškių, nemokome kariškių. Iš tikrųjų, mes nefinansuojame griežtai karinių apmokymų, tačiau mes galime apmokyti kariškius, pažiūrėjau, taikos palaikymo tikslais. Uh, um, pavyzdžiui, Afrikos Sąjungos stand-by brigadų atveju, pavyzdžiui, regioniam bendradarbiavimui yra, pavyzdžiui, numatytas toks finansavimas, tarkim, apmokymo mokykloms. Natūralu, kad e, jeigu yra tokie apmokymai, tai būtent visa, visa apmokymo programa konkrečiai yra mūsų prižiūrima, kad tai būtų būtent taikos palaikymo tikslais viskas daroma. Bet aišku, kad mes tikrai nefinansuosime kalašnikovų pirkimo ar panašiai. Nepirksime. Uh, žudimui skirtų ginklų, bet aišku, kad yra valstybės turi sunkumų tokiais, to, tokios rytise, yra problemų dėl finansavimo ir aišku, kad kol kas nėra išspręstas tas klausimas tarptautinių lygmenių, pavyzdžiui, ar kas tai yra vystimosi bendradarbiavimas. Komisija prižiūri vystomą bendradarbiavimo priemonių gyvendinimą skurdo, kovos su skurdu srityje. Stabilumo priemonė yra kiek platesnė priemonė. Čia galima labiau saugumui skirtas priemonės įgyvendinti. Aš nežinau tokios programos, kur būtų numatytas finansavimas įrangai įsigyti. Aš ne, ne, neatsimenu bent jau dabar atmintinai, kad būtų stabilumo priemonė panaudota tam. Tai iš tikrųjų, jeigu čia kažką pasakyčiau dabar, tai gal ne, nebūtų paremt, pagrįsta informacija. Ačiū. Ar būtų dar kokių pasisakymų, teirausiai pirmininkas? Pone Sony. Le recrutement de, de femmes a été évoqué moterų įdarbinimas į policiją buvo paminėtas tos klausimas. Labai džiaugiuosi. Pone Benamraba kalbėjo apie moterų vaidmenį, perduodant kultūrą, istorijas, žinias ir taip toliau. Bet jūs taip pat kalbėjote apie radikalaus islamo plėtojimąsi tame regione. Taigi, kaip būtų galima stiprinti moterų autoritetą, jas apsaugoti, turint omenyje, kad jeigu islamiš, radikalusis islamas plėtosis, tai moterų situacija vis blogės. Eh, Na, klausimas yra labai sudėtingas, labai kompleksiškas. Tiesa, kad islamo radikalizacija, aišku, moterų vaidmenį e, labai siaurina, menkina, jos praranda savo galias. O turint omenyje tuaregų bendruomenę, būtent moterų vaidmuo tradicinis yra labai stiprus o, toje bendruomenėje. Tai o, juk, jeigu prisiminsime, tai moteriai priklauso palapinė. palapinė e, moteris yra palapinės e, e, savininkė ir jeigu yra ištuokos, tai yra moteris, kuri priima sprendimą. Taigi, iš tikrųjų, mes tengiamės išlaikyti tą, tą tas pozicijas, tengiamės padėti jiem išsaugoti būtent tas iš, turimas moterų pozicijas, jų vaidmenį švietimo srityje, pavyzdžiui, ypač tokiuose valstybėse, kur yra didžiulių grėsmių, pavyzdžiui, kaip Mauritanijai, moterų padėčiai. Naturalu, iš tikrųjų, kad jeigu yra toje tradicinėje visuomenėje e, stiprėja radikalusis islamas, aišku, moterų padėčiai e, kyla pavojus. Sujet, euh, merci de vos contributions sur un sujet qui sera. Euh, Pirmininkas, Aišku, kad e, situacija šiais klausimais toliau evoliucionuos ir vis keisis, taigi jūsų pagalba mums nuolat bus reikalinga, jeigu sutiksite, aišku, padėti mums. Ir, um, komisijos vicepirmininkė, aukštoji galiotinė, aišku, tikrai yra labai pajėgi išspręsti šios klausimus, juos analizuoti, ypač turint omenyje, kad kūriama išorės veiksmų tarnyba, bus daugiau globaliai tie klausimai analizuojami, taigi aš tikiuosi, kad mes turėsime ateityje daugiau galimybių dar kartą šios klausimus išanalizuoti, aptarti ir tikėsime iš ponios Ešton tolesnių gairių, tolesnių ženklų, kad ES yra formuojama formuojama tikra strategija būtent dėl Sahelio regiono valstybių. Dabar um, padarysime poros minučių pertraukėlę ir po to iš karto perėsime prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra uh, saugumo veiksmų planas cheminio, biologinio, radiologinio ir brandolinio saugumo didinimo ES uh, kontekste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 Bien. Euh, S'il vous plaît, si nous pouvons. Euh... Kągi. Pirmininkas prašo visų pratesti darbą. Dabar keisimės nuomonėmis dėl nuomonės projekto. Pane Liuzing parengė jį sėdi. Tai yra nuomonės um, projektas dėl lybė pranešimo dėl ES saugumo veiksmų plano cheminio, biologinio, radiologinio ir brandorinio saugumo didinimui ES. Tai yra HBRB veiksmų planas. Um, Pone Liozing, tai prašau pra, pristatyti nuomonę. Ähm, Ačiū. Pirmiausia, norėčiau savo nuomonėje dėl e, HBRB saugumo veiksmų plano e, paminėti e, kai kurios komentarus, taip pat įtraukti tas naujoves iš praėjusios e, savaitės Strasbūro posėdžio, tač pažymėsiu, kad Lybė komitetas dar darbų nebaigė ir nėra, e, pareng, ir nėra parengta dokumento ir, ir kol kas, kaip suprantu, neketinama atsižvelgti į mano rengiamą nuomonę. Dabar pažymėsiu, kad mano frakcija laikosi nuomonės, kad reikia rasti pusiausvirą tarp realaus pavojaus ir priemonių, kurių reikėtų imtis. Antra, aš susitelkiau ties neplatinimo režimo stiprinimu, tai reiškia, kad reikia ratifikuoti visas esamas sutartis ir susitarimus. Čia didžiausias pavojus dėl BGNS yra brandolinio ginklo plitimo grėsmi. Taip pat reikia griežtai atskirti civilinės ir karinės misijas. E, Pavyzdžiui, kova su katastrofomis yra griežtai civilinės misijos. Per praėjusią e, savaitę vykusi šešėlinių pranešėjų susitikimą buvo išsakyta nuomonė, kad reikia e, ir galima apjungti uh, katastrofų atvejais civilinės ir karinės misijas, tačiau manoma, kad suteikus e, civiliniams misijoms pakankamai lėšų ir materialinių išteklių būtų įmanoma pakankama pagalba suteikti ir be kariuomenės pagalbas. Kalbant apie biologinius ginklus, galiu pasiremti 7 metų komisijos žaliaja knyga. Ten, mano nuomonė, yra labai geros strategijos užuomasgos, ypač e, kad reikia civilinę apsaugą visuomenėje gerinti bei stiprinti keitimasi e, informaciją, kad civilinė apsauga būtų pakankamai gera, sugebėtų atpažinti biologinį pavojų ir atitinkamai reaguoti. Žaliųjų frakcijos, mano nuomonė, e, labai gerus pasiūlymus Strasbūrė pateikė ir jų pakeitimai yra papildantis tą mūsų nuomonę, kuriai tikiuosi dauguma e, narių pritars, kalbant apie pono Paleckio pasiūlymus dėl pakeitimo. Aš čia išvelgiu sutapimus. Manyčiau, uh, kad tie pasiūlymai jau iš dalies yra atspindėti nuomonėje, kaip kad pavyzdžiui pakankamas dėmesys civiliniai saugai, kalbant apie konkrečias priemonės dėl padėties vertinimo, į ką ponas Paleckis atkreipė ypatingą dėmesį ir mm, pakankamą e, aprūpinimą finansinę ir materialinę bazę. Taigi, e, priminsiu, kad mes kaip sėdė komitetas turėtumėme parengti nuomonę iš savo pusės ir aš manau, kad Libė komitetas čia porą žodžių tars ir e, į mūsų nuomonę apsižvelgs. Taip pat, kaip jau minėjau, man kol kas nėra žinoma Libė komiteto e, pranešimo turinys, pakeitimai atidėti iki e, gruodžio 16 dienos. Laukiame e, Libė e, dokumento, kiek žinau, šią savaitę jis turėtų būti pateiktas. Ir jeigu paaiškės, kad kolegė nes nesiūlo jokių konkrečių priemonių dėl BRB, tai esu pasirengusi bendradarbiauti su kolegė ir kartu parengti labai konkrečius pasiūlymus. Ačiū. E, Pirmininkas, ačiū. Anai Gomes dabar kaip lybės pranešėjo, taip pat ir socialistų atstovai suteiksiu žodį, kadangi podo Paleckio nėra. Merci, monsieur président. Oui, en effet. Ačiū, pirmininkė. Taip, ponė Liozing teisingai sako. Pakankamai keista kaip lybės pranešėjai, man atrodo, kad um, tik šiandien aš pabaigiau renkti tą pranešimą, tik šiandien atidaviau jį versti. Aš dirbau atsižvelgdama į lybės tvarkaraštį ir į tą laiką būtent uh, parengtos nuomonės, kaip kad, pavyzdžiui, ponios Liozing sėdė taip pat kitų komitetų, pavyzdžiui, įtrės nuomonė. Aišku, tai man irgi padėjo, nes iš karto galėjau atsižvelgti į jų indėlį. Ir be abejo, atlikdama e, šį darbą e, lybei, aš e, nepamiršau savo darbo ir sėdėje. Todėl stengiausi parengti kaip galima išsamesnį e, pranešimą e, apimantį ir saugumo, ir laisvės elementus. Ir galiu pasakyti, jog lyginau tą planą, veiksmų planą, kurį patvirtino taryba dar 2009 pabaigoje, nesgi viskas vyksta pagal tą veiksmų planą ir jeigu aš palyginu tą veiksmų planą, kurį patvirtino taryba, su tuo, ką pasiūlė komisija, ką aš mačiau, pamačiau, kad iš tikrųjų tarybos darbas susilptinamas komisijos pasiūlymais. Iš tikrųjų, praskiedžiama tarsi visų atitinkamų veikėjų atsakomybė, ypač valstybių narių, pavyzdžiui, dėl to būtinybės, pavyzdžiui, koordinuoti gynybinius veiksmus, kai eina kalba apie cheminį, biologinį, e, radiologinį ar brandolinį išpolį. Aš sakyčiau, kad tai yra dar baisiau, kad į tą laiką patvirtinus Lisabono sutartį, tos atsakomybės dar pasikeitė ir atitinkamai tas solidarumo principas turi būti įgyvendinamas. Mano pranešimas mėly yra būtent kreiptis į tarybą ir komisiją, kad būtų situacija ištaisyta. Ir aš pateikiu savo pasiūlymus būtent kaip sustiprinti visą tai, kas yra reikalinga, pavyzdžiui, horizontalilaus bendradarbiavimo atveju tarp valstybių narių, komisijos ir tarp e, vertikalių atvejų tarp valstybių narių, ES e, institucijų šioje srityje. Tai yra būtent dėl veiksmų efektyvumo ir spartumo, pažiūrėk, kai eina kalba apie keitimas informaciją, informacijos analizę, bendrai planuojamus veiksmus, operatyvinę bendrą veiklą, išteklių apjungimą ir taip toliau. Ir taip pat ir pavyzdžiui, kovos priemonių srityje, pavyzdžiui, medicininių priemonių, kurios būtų pritaikomas kovojant su tokiu išpoliu atveju. Būtent komisijos pasiūlyme normatyvų normatyvinis vaidmuo, jos yra tas reguliavimo vaidmuo, reglamentavimo vaidmuo yra sustiprinamas, kas yra nenumatyta, kas neturėtų būti. Uh, šioje srityje. Aš labai sutinku su ponios Liozing nuomonė. Būtent, kad būtina sustiprinti ginklų neplatinimo režimą, sistemą, tai yra esmė. Aišku, reikia žengti dar toliau. Ir dėl tos priežasties horizontalus ir vertikalus bendradarbiavimas yra itin svarbus. Aišku, aš dabar nevardinsiu visų siūlomų priemonių, tačiau aš mano požiūrė taško, kas labai skiriasi nuo ponios e, Liozing požiūrė, aišku, dėl to, kad e, ponios Liozing politinis požiūrė taškas yra kitoks, ji kalba apie visišką atskirimą e, nu, karinių ir civilinės apsaugos elementų. Aš savo ruoštų siūlau, kad reikėtų atsižvelgti į Europos piliečių uh, gyvybę, mūsų visuomenių e, gyv, gyv, išgyvenimą. E, ir todėl būtina, kaip galima labiau apjungti civilius ir karinius elementus tiek analizės, tiek e, atsako parengimo, tiek jau pačios reakcijos atveju. Aš manau, kad ES civilinės apsaugos mechanizmas su visomis kompetencijomis galėtų būti panaudota, Europos parlamentas čia galėtų suvaidinti savo vaidmenį ir tai galėtų aiškiai parodyti, kaip anksčiau matėme, koks yra efektyvumas, kuomet visi saugumo žvalgybos e, pajėgumai yra panaudojami ir veiksmų plane aiškiai matoma, kad to kol kas nepakanka ir toliau ką ponė Liozing sakė, kad valstybės narės privalo vykdyti įsipareigojimus pagal cheminių ginklų, biologinių ginklų konvencijas, bet taip pat e, reikia nepamiršti, kad vienas dalykas yra prisijungti prie konvencijos, visai kitas dalykas, ką realiai valstybės narės daro pagal savo įsipareigojimus, pagal tas konvencijas. Tai reikia turėti omenyje. Aš manau, kad rugsėjo pabaigai yra numatytas pirmasis svarstymas lybėje. Aš tikiuosi, kad tekstas jau iki to laiko bus paruoštas. Mintis yra tokia, kad reik, turėtų būti tekstas tvirtinamas gruodžio mėnesį plenarinė sesija, taigi tikrai turime pakankamo laiko suderinti mūsų pozicijas. Kolega Justas Paleckis kuris mano frakcija yra atsakingas būtent už ponios Liozink nuomonės e, e, sekimą. Jis pabrėžė būtent dėl tų išpolių, dėl kibernetinių išpolių ir galbūt e, tikimybė uh, buvo labai nedidelė, tačiau padariniai katastrofiški, taigi čia rizikos vertinimas turi būti reguliarus. Reikia turėti omenyje, kad kalbame apie grėsmės, kurias kelia ne vien tik tai valstybiniai veikėjai, bet taip pat ir veikėjai, kurie yra, na, ne valstybės. Uh, Mes apie tai kalbėjome, kalbėdami apie Sahelio regioną. Taigi, labai svarbu yra įvertinti pasirengimo, parengties priemonių turimumą ir panaudotinumą, ypač kai kalba apie medicinės priemonės. Taip pat reikia įvertinti tokių priemonių poreikį. Ir pranešime Tai irgi yra pabrėžiama, kad atitinkamai turint omeny Lisabono sutartį, e, Stoholmo programą, kad komisija turi įvertinti, kur yra kažkokių tai spragų, trūkumų. E, kalbant apie valstybių narių e, situaciją, kad būtų pakankamai išteklių civilinės apsaugos rytyje, taip pat ta savoka kad čia eina kalba ne vien tik tai apie veiksmus dėl kažkokio tai incidento ar dėl teroristinio išpolio panaudojus cheminį, biologinį, brandolinį, radiologinį ginklą, kad aišku, kad čia reakcija turi būti ne vien tik tai iš civilinės apsaugos struktūrų, bet taip pat ir iš atitinkamų gynybinės gynybinio sektoriaus struktūrų, panaudojant žvalgybinę informaciją ir taip toliau. Taigi labai svarbu yra koordinuoti e, ir dalintis informaciją patirtimi. Oui, merci, monsieur le président. Pone Sulė. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Gomeš kalbėjo apie tai, kad Libėje bus tas tekstas greitai svarstamas. Puiku. Dabar e, ponė Liuzing kelia klausimą kad reikia kalbėti apie nusiginklavimą, ginklų neplatinimą. Visą tai yra labai gražu. Tačiau kol kas komisija nesvarstė tų klausimų ir, kaip sakė ponia Gomeš, tai yra jau platesni dalykai. Dabar pragmatiškesnis požiūris, tie pakeitimai, kurie yra pateikti, kibernetiniai nusikaltimai, brandoliniai nusikaltimai, taip pat e, sandėliavimo saugumas, transportavimo saugumas, tai yra, aišku, labai svarbus klausimai, kurie buvo iškelti. Esu, sutinku su ponė Liuzing, kad reikia katastrofos atveju stiprinti civilinės saugos e, gebėjimus. Tačiau nepritariu poniai Liuzing dėl vieno dalyko. Pone Liuzing nekalba apie civilinį ir bendradarbiavimą. Ir e, panašu, kad priemonių kol kas e, neturime spręsti toms problemams, o poreikis gali kilti. Taigi reikia koordinuoti reagavimo gebėjimus, aišku, tai yra labai svarbu mano manimu ir padėti visuomeniai, jeigu yra incidentas ar išpolis. Čia, aišku, ponė Gomes apie tai kalbėjo, kad e, negali būti vien uh, kariškių pajėgos, turi būti visos pajėgos panaudotos, kokios tik tai turi. Taigi reikia koordinuoti visa, visus sektorius, visas struktūras, jeigu būtų, koks tai bebūtų in, uh, e, incidentas ar išpolis tyčinis, ar tai būtų netyčinis kažkoks incidentas. Aldė. Pone Neits, Aldė vardu. Uh, Pirmininkė, kolegos. Uh, Dėkoju, ponė Liozing iš tikrųjų atsidūrė gan tokioje specifinėje situacijoje, kadangi ji turėjo renkti nuomonę tuo metu, kai pranešimas, dėl kurio ji turėjo parengti tą nuomonę, dar nebuvo baigtas renkti. Noriu padėkoti už tai, ypatingai už tokias pastangas ir ypač dėkoju poniai Gomeš už jos žodinį pristatymą šio pranešimo, kad jį tik padarė. Manau, kad ponė Liozing teisingai akcentuoja tai, jog reikia stiprinti pastangas ginklų neplatinimo srityje. Taip pat reikia galvoti apie brandalinių ginklų a, a, su, su, visišką iš, ar, da, išnaikinimą pana, ES teritorijoje, kad nebūtų visiškai tokių ginklų palaipsniui, kad būtų artėjama prie tokios erdvės be brandalinio ginklo. Mano visa frakcija pasisakytų už gryną. A, Mm, absoliutų atsisakymą brandolinio ginklo ES. Aišku, kad mūsų bendrai e, veiksmai turi būti dinamiškesni, intensyvesni ir kaip mm, kiti kalbėtojai. Uh, nenoriu pritarti poniai Liozing ten, kur ji kalba apie tai, kad reikia atskirti karinės ir civilinės struktūras, kai na kalba apie prevenciją, likvidavimą tarkim, katastrofų, kokios tai būtų, jos kokio, kokio pobūdžio jos bebūtų, mes apie tai jau kalbėjome su ją parengiamajame posėdėje. Akivaizdu, kad situacija gali būti tokia, jog karinės pajėgos bus būtinos tam, kad būtų galima užtikrinti bent jau minimalų fizinį saugumą žmonių tam, kad po to būtų galima jau pereiti prie e, situaci krizinės situacijos likvidavimo priemonių. Aš manau, kad ir kaip jūs, e, kolegė, tik sakėte, negalime uh, užkirsti kelią panaudoti tokias uh, priemonės, tokią įrangą, kokią turi mūsų karinės struktūros. Pavyzdžiui, mano pačios valstybėje yra uh, e, BFAST uh, e, greitojo, parega, uh, greitojo reagavimo pajėgos, kurios yra būtent uh, specialiai skirtos skubiai reaguoti krizių atveju, taip pat ir humanitarnių atveju. Uh, Ir aš manau, kad tikrai mes negalime atsisakyti tokių pajėgumų, kuriuos mes turime. Ir tikrai, aš manau, Europai labai praverstų tokios pajėgos europinių lygmenių. Aš labai akcentuočiau šį elementą. Labai dabar lauksime e, jūsų teksto, ponia, ponia Ana Gomes, kad galėtumėm po to jau renkti ir savo pakeitimus. Ačiū. Butikofer. Ačiū, panas Butikofer, žaliųjų vardu. Pozicin. Ačiū, ponė pirmininkė po tokių išsamių ir labai įdomių ponos Gomeš pastabų dar nekantriau laukiu galimybę susipažinti su jos pranešimu. Tikrai nekantrauju tą padaryti. Kalbant apie ponos Liuzing nuomonę, su ją susipažinau. Turiu čia vos keletą pastabų. Kai kuriuose vietose, kaip kad poneliausik pažymėjo, e, siūlau papildančių pakeitimų. Čia omenyje turiu daugiausia tas vietas, kur kalbam apie brandolinę e, saugumą. Tačiau yra keletas pakeitimų, kurie mūsų nuomonė turėtų kitaip sudėlioti akcentus, nei iš pradžių siūloma kaip pavyzdžiui e, vieta, kur kalbama apie padidėjusi pavojų. Šiuo metu, sakyčiau, ponos Liozing e, siūlomos formuluotės yra e, pernelyg lengvai neteisingai interpretuotinos, gal reiktų paieškoti formuluočių, kurios padėtų išvengti tokio pavojaus toliau, kur kalbama apie taktinių nuklear, e, brandulinių ginklų o, išvedimą ir atsisakymą man ir žaliesiems atrodytų e, teisinga e, pakalbėti apie e, buvusios Sovietų Sąjungos vakarinės dalies e, brandolinių taktinių e, ginklų atitraukimą. Tai kad įtraukime iš vakarų Europos, tai reikia ir iš vakarų Rusijos atitraukti. O kalbant apie ginčytiną devintąjį klausimą, ponios Liozink nuomonė, manyčiau, čia mes gal kažkokį kompromisą rasime. Tikrai nemanau, kad kiekvienu įsivaizduotinu atveju reiktų visiškai atskirti civilinės ir e, karinės e, gelbėjimo misijas ir kad būtų galima to reikalauti. Tačiau manyčiau, jog turime nustatyti labai aiškius prioritetus civilinėms pagalbos misijoms ir gali, pavyzdžiui, ir karinės pajėgos veikti kaip civilinės misijos. Ačiū. Turiu kitų dar norinčių pasakyti, bet dabar gal um, Norėtumėt, ponė Liozin, kažką jau dabar sureaguoti. Taip, norėčiau. Pirmiausia, norėčiau pabrėžti, kad civilinio ir karinio aspekto atskirimas mums yra siektinas tikslas. Aišku, kad esamais atvejais, kai civilinės organizacijos neturi jokios informacijos, ir neturi informacijos apie e, biologinių ginklų sudėti, bus e, e, priklausomos nuo bendradarbiavimo su karinėmis struktūromis. Tačiau mes norime turėti tokį tikslą, siekis būtų kažkada ateityje įgalinti civilinės misijas turėti visus joms reikalingus pajėgumus, O kalbant apie ginklavimąsi tai ir nusiginklavimą, norėčiau pažymėti, kad mūsų nuomonė e, visiškas brandolinis nusikinklavimas e, atneštų tokią naudą, kad e, sumažėtų brandolinio karo pavojus, brandolinio terorizmo pavojus, apskritai toks pavojus gali egzistuoti tik egzistuojant brandoliniams ginklams. Todėl mums, mūsų siūloma išeitis yra visiškas brandolinis nusiginklavimas. E, toliau ponė Gomes pažymėjo, kad net maža galimybė gali sukelti katastrofą, mes tą suvokiame ir e, puikiai tą suprantame, tačiau norime e, kažkokį balansą rasti kai mes kalbame apie demokratijos stiprinimą, mažinimą, apsaugos stiprinimą ir taip toliau. Viską reikia e, subalansuoti, apsaugos reikia, tačiau ji turi būti proporcinga. Toliau ponios Gomeš mintis dėl solidarumo nuostatos. Čia taip pat laikomasi pozicijos, kad reikia koordinuoti e, civilinius veiksmus ir civilinės operacijas. Toliau EPP pažymėjo, kad reiktų sąrašo, būtent penktame, šeštame dalyse aš tą ir padariau, nesuprantu šios pastabos, kodėlgi buvo padaryta ir būtų tiek atsakymų į pateiktus klausimus. E, Pirmininkas, ačiū, ponia. Dar pamiršau, Rusijos įtraukimas, tai yra savaime suprantama, kad mes paminėsime Rusiją. Lehakis, um, ačiū. Visų pirma, aš ne visiškai suprantu um, situaciją čia dabar mūsų diskusijose. Aš kaip mm, Lybi e, šešėlinė pranešėja, aš taip supratau, kad aš irgi esu įtraukta į procesą Aš pradėjau į tą laiką skaityti mm, šį pranešimą, analizuoti tuos uh, HBRB klausimus, uh, tuos mm, santykius su kovos su terorizmu ir organizuotų nusikalstamumų priemonėmis. Uh, bandžiau formuoti savo poziciją tuo klausimu, tačiau kaip šešilnė pranešėja aš turėjau dar palaukti ponios Gomės pranešimo. Ir tik šiandien vidudienį, kai čia atvykau, tik gavau jos pranešimą ir neturėjau galimybės jį perskaityti. Aš manau, kad EPP mm, neturi dar suformavosi konkrečiai savo požiūrio punkto. Jei gerai prisimenu, EPP mes dar nediskutavome, ar ne, dėl šio klausimo, ar mes kalbėjome apie mm, HBRB. Taigi aš nesuprantu dabar, koks yra procesas. Mes neturėjome galimybės dar renkti pakeitimus, tai kaip mes dabar galime suderinti dabar tą tvarkaraštį. Taip nėra gerai. Mes dabar čia esam, mes dabar čia diskutuojam, tačiau visų pirma, neskaitėme paties pranešimo, Antra, nežinau savo frakcijos pozicijos. <laughs> Pirmininkas, sutvarkysime čia tuos e, e, reikalus. Taip, taip, čia, čia gal eina kalba apie koordinavimo klausimus su kitais šešėliniais taip pat ir e, dėl tvarkaraščio. Šio būtent dėl mūsų nuomonės bus balsuojame fete, mes turėsime truputėlį tada palaukti, truputėlį tada pakilnoti tas datas, nes terminas e, faktiškai tikrai buvo nusatytas e, gan trumpas. Panas Galer. Ačiū. Anos Gomes trumpas pasisakymas e, leidžia man daryti prielaidą, kad mes glaudžiai bendradarbiausime ir šis civilinis karinis aspektas bus labai pragmatiškai išspręstas. Manyčiau, kad e, praktiškai pagalvojus, jeigu kas nors e, įvykdytų, tarkime, išpolį, akivaizdu reiktų imtis kontrpriemonių ir e, pajėgumų turi tik E, karinės pajėgos ir civilinės e, apsaugos pajėgos to neturėtų. Aišku, kad reiktų karinėms pajėgoms reaguoti. Tikrai džiaugčiausi, jeigu pirmojoje dalyje mm, rašytumėte galėtų pragmatiškai e, reaguoti, imtųsi visų reikalingų priemonių, kad būtų galima apsaugoti nuo išpolių. Taigi tinkamos turėtų būti, o ne tik civilinės priemonės. Būtent tokio pakeitimo reikia, kadangi visų tinkamų priemonių civilinė sauga neturi. Be abejo, egzistuoja bendrų sąlyčio taškų dėl reikalavimo pasirašyti e, tarptautinius susitarimus. Aišku, tam galime pritarti, kad valstybės, kurios dar neratifikavo, turėtų tą kuo greičiau padaryti, o sukurti nebrandolinę e, zoną Europoje, tai aš nesuprantu, kodėlgi e, pati prognozuočiausia pasaulio, pasaulio dalis turėtų tokiomis priemonėmis rodyti pavyzdį kovoje su uh, E, brandolinių pavojimų, ponas Butikorvis sako, kad galime to savo leisti, e, ponas Galeris, aš tikrai e, manau, kad tokį žingsnį kai kurie pasaulio regionai neteisingai interpretuotų, tačiau čia ne esmė Esmė yra ta, kad mes rengiame nuomonę dėl pranešimo, dėl komisijos veiksmų plano ir komisijo vargiai pasisakė dėl nebrandolinės zonos sukūrimo, tai visiškai kitos diskusijos. Todėl raginu šitą įtrauką visiškai išbraukti nes gali būti, kad jeigu su jūsų dauguma to nepasieksime, reiks ieškoti kitų daugumų. Ačiū. Uh, Ana. Oui. Pirmininkas Ana. Kadangi aš angliškai rašiau tekstą, galiu iš karto su kolegomis pasidalinti tuo tekstu. Aišku, tekstas turės e, būti verčiamas ir gal po to dar reiks tam tikrų korekcijų tekste. Na, aš norėčiau pasakyti, kad aišku, galima aptarti tuos dalykus, tačiau negaliu ignoruoti to, kad pranešimas yra lybe komitetui, ne AFET komitetui ir kokiam tai kitam komitetui. Brandoliniai ginklai, čia jau yra kito komiteto kompetencija. Ne tai, kad aš pasisakau prieš tai, bet tiesiog um, tai yra kita tema. O kalbai dabar apie veiksmų planą, ką ES daro, ką yra pasirengusi daryti, jeigu kyla uh, nelaiming, jeigu yra teroristų išpolis, tai būtų brandolinis, radiologinis ar biologinis išpolis. Na, o kalbant apie mechanizmą, aš pritariu tam, kas buvo pasakyta ir kalbu apie tai, kad būtų sukurtas europinis mechanizmas reaguojant krizės atveju, įtraukiant ir civilinės, ir karinės priemonės, tam, kad ES galėtų greitai sureaguoti ir kovoti su tokiais išpoliais, reaguoti jų atveju. Uh, Tačiau dabar egzistuoja civilinės apsaugos mechanizmas ES, kuris yra labai reikšmingas ir labai svarbus. Na ir 80-oje rezoliucijoje mes reikalavome, kad šis mechanizmas teiktų pagalbą skubos tvarka ne tik ES, bet ir už jos ribų, jeigu toks išpolis e, įvyktų. Ir taip pat tai reiškia, kad civilinės saugos mechanizmo panaudojimas e, pagal veikiančią struktūrą turėtų būti panaudojamas reakcijos atveju, reagavimo atveju. Tačiau reikia daugiau, to nepakanka netgi ankstyvoje stadijoje nustatant riziką, rengiantis rizikai. Tai tam reikia ir civilinių, ir karinių gebėjimų. Jie yra labai svarbus, nes dalis tų operatorių yra civilinės bendrovės, kurios dirba su cheminėmis, biologinėmis medžiagomis, kurias gali pavokti kas nors, jos gali kažkur patekti į negeras rankas. Taigi civilinės priemonės ir personalo parengimas, personalo, kuris ir dirba, kuris įtrauktas į medžiagų tvarkymą, transportavimą, tai yra esminiai elementai ir apie tai jau kalbama veiksmų plane. Uh, Ir, aišku, tuos elementus reiktų sustiprinti. Taigi tokie būtų mano pasiūlymai. Aišku, diskusijos tik prasideda ir aš esu įsitikinusi, kad jo kolegos, ponė Liozing, kiti kolegos, jeigu turint turės, aišku, sav, išsakys savo nuomonę ir AFET komitete, ir LIBE komitete, aišku, mes mielai e, suteiksime kolegom žodį ir tikimės jų pasisakymų. Pirmininkas, ačiū. Visų pirma, gal įleistume dėl tvarkaraščio. Pakeitimų pateikimo terminą reikėtų nukelti iki rugsėjo 28 dienos. Tuomet turėtumėm dvi savaitės perskaityti pasiūlymą, išanalizuoti nuomonės projektą ir frakcijose pasitarti. Uh, Taigi iš karto po Strasbūro sesijos kitą savaitę antradienį vidudienį būtų nustatytas toks terminas. Su sekretoriato pagalba mes siūlysim tai, pana Butikofer. Ačiū, ponė pirmininkė. Tik norėjau trumpai pakomentuoti kai kurių kolegų argumentus. Jie teigė kad e, kai kurie ketvirtosios dalies aspektai, būtent e, brandolinių ginklų išvedimas esą minimas ne vietoje, aš e, neįsivaizduoju didesnio indėlio į brandolinį saugumą nei brandolinės ginkluotės išvedimas. Čia proga norėčiau Katoną vyresnįjį pacituoti, kuris nekarta kalbėjo e, daug ir kalbėtos cituoja lotyniškai. Bien, ce sera le mot de la fin dans cette langue alors. <laughs> ce sera le mot de la fin dans cette langue. Paskutiniai žodžiai šitą kalbą turbūt. Tai gerai, tai gal tada šiandienai tokia situacija. Dabar tvarkaraštis toliau. Rugsėjo 27 kitas mūsų mm, e, komiteto posėdis, kalbėsime pirmasis keitimasis nuomonėmis prieš atostogas, po, po to bus e, jau e, dokumentas konkrečiai, čia Evanzel civilinių karinių aspektų ir noriu priminti, kad Po to ant rytojus 28 dieną būtent bus tas bendras posėdis su nacionaliniais parlamentais, labai svarbus posėdis su efetu ir labai prašome visų dalyvauti, pasisakyti, apginti mūsų pozicijas, kurios, taip, taip, 28 mūsų pozicijos, kurias turbūt norės atakuoti kolegos iš nacionalinių parlamentų. Noriu patikslinti, NATO generalinis sekretorius dalyvaus tame posėdyje su nacionaliniais parlamentais ir pasisakysime. Ačiū ir iki kitų sustikimų.